We have to do the checking uh, of the, whether the machinery works. Reikia patikrinti, ar veikia aparatai. Gal galėtumėte dėti korteles ir pažiūrėti, patikrinti, ar veikia visi aparatai. Tada galėsime jų ir balsuoti. Ar ne, matau, kad ne visi dar balsavote. Ar galėtumėt pabalsuoti? Trūksta dar trijų kortelių. Ar dviejų. Du žmonės dabar nebalsavo, bet jau čia jūsų pačių problema. Aš įsivaizduoju, kad jūs nenorit tikrinti, ar jūsų aparatas veikia. Tai ir nebalsuokit. Darbo atvarkės aštuntas klausimas. Pirmas, pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, e, atmesta. Dešimtas, kas už, e, dar yra pakeitimas žodžiu, ar kas nors prieš jį, ne, tada kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 12. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras kompromisnis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 18. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau einame prie 23 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 31. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 29 su pakeitimu žodžiu, kas būtų prieš žodinį pakeitimą, ne? Tada balsuojame su pakeitimais, kas už, kas prieš. Alau, ar tu prieš? Ar už? Už, reiškia priimta. 33, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 38, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 39 už, prieš susilaikė priimta. Balsuojame elektroniškai dėl viso nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. Priimta 35 už vienas prieš. Devintas punktas Anos Mirandos nuomonė apie mažas žuvininkystės įmonės. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimti. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimt, atmesta. Šeštas e, su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors sako prie žodinį? Ne, tada balsuojame su pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antras kompromisinės, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devynioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta e, priimta. 20. Kas už, kas prieš e, priimta. 22. Dvi dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 28. Kas už kas prieš susilaikė priimta. 29. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 30. kas už, kas prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl nuomonės projekto elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 35 už, vienas prieš priimta. Sveikinu pranešėją. It's your first vote, no? Just good. Pirmą kartą balsavote, ar ne gerai? Toliau Vlasek pranešimas. Tai dešimtas klausimas. Aš pirmą kartą balsuoju Europos parlamente, norėjau tik tai tai pasakyti ir kad man labai malonu. taip pat ir dėl kompromisų. Dešimtas punktas, e, Oldrich Lasek pranešimas, investavimo Europoje patrauklumas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Galime pasitikrinti dėl 18. Balsuojame. Tai pasitikrinsime. Nelyg greitai dirbame, tai reikia pastikrinti aiškia balsų persvarą. Atmesta 19, kas už, prieš. Tikrai dabar nežinau, tai reikia pasitikrinti dėl 19. Balsuojame dėl 19. Pradedame balsuoti. 19. 18 buvo atmestas, balsuojame dėl 19. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dviem balsais. 20 už, prieš, Kolegos, vėl reikia pasitikrinti, neaišku, balsuojame dėl 20-ojo. Baigiame. 20-16 prieš priimtas, 21-asis už. Prieš. Man atrodo, kad patvirtintas. Man regis tokia pat balsų persvara. 24 toliau. 24 kas už. Dvidešimt ketvirtasis, kas už? Kas už prieš? Pasitikrinsime dėl dvidešimt ketvirtojo dar kartą. E, atmesta. 26. Kas už prieš susilaikė atmestas. 22. Už prieš susilaikė atmestas. 20. Pasitikrinti? 20, dėl 22 dar pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 21 prieš, 18 už atmesta. 23. Kas už? Prieš. Tokia pat situacija. Atsiprašau, bet turime pasitikrinti 23. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta trijų balsų persvara. 25. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtintas, 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 28 už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl 28. -ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta trim balsais. 30 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 kas už, prieš, susilaikė, nežinau, Balsu, balsuoti elektroniškai. Padedame balsuoti niekada anksčiau nematau taip pasiskiršusių nuomonių. Jūs visą laiką balsuojate prieš šią dalį. E, balsavimas baigtas, atmesta trim balsais 29. E, Konstanca, žiūriu, ką jūs rodote. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Turime pasitikrinti, nes rezultatas tikrai neaiškus. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32. Kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 34. Kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 35. Už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl 35. Rezultatas vėl neaiškus. Balsuojame. E, patvirtintas trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Manau, kad atmesta, bet vėl tikrinkime. Dėl trečio kompromiso balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtinta trijų balsų persvara. 43. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Tikriname dėl 43. Net EPP pasidalyja. Ar vėluojate kelti rankas, nežinau. Ne jūs asmeniškai, bet kolegos. Balsavimas baigtas. 22 prieš 17 patvirtinta. 44 už. Prieš. Susilaikė. Nežinau. 44. Labai e, neaiškus rezultatas. Vienas asmuo nebalsavo, bet vis tiek patvirtinta kompromisai. Toliau ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 52. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 53. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta 54 už, prieš, pasitikrinsime dėl 54, balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtintas, aiškiai balsų persvara. 55 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 22.19. 56. Kas už? Prieš. Turime pasitikrinti dėl 56. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 57. Kas už? prieš. Pasitikrinsime dėl 57. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta e, dviem balsais. 58. Kas už? Kas už 58? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 59. Už. Prieš Pasitikrinsime dėl 59-ojo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl e, nuomonės projekto. Paskutinis balsavimas. Vienas nebalsavo, bet balsavimas baigtas vis tiek. Patvirtinta 32 už, 4 e, prieš 2 susilaikė. Dėkuoju, dabar balsavimą baigėme ir pereisime prie kito klausimo, kurį parengė Viktoras Boštinaru, bet komisijos dar nėra. Aš norėjau, kad komisija baigtų komentuoti bendrąjį reglamentą, o paskui pasakytų e, pranešėjai.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 Komisijos nėra, tai pradėkime kitą punktą tada svarsyti. Po penkių minučių, jeigu pradėsime kitą punktą, tai komisija turės tada laukti. Komisija turės pasilikti, nes jie turės dar pakomentuoti sanglaudos fondą. Da, aišku, e, sumaišysime klausimus, atsiras neiškumo. Jeigu norite, galime ir palaukti, jokios problemos nematau. Konstantas kiti, jeigu norite, galime palaukti geriau. O gal kiti norite, kad Viktoras pradėtų kalbėti? Jūs pirmininkė, tai jūs ir spręskite, balsas iš salės sako. Nobody has the phone. Yeah, call them. one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One minute. <laughs> uh, dear, dear Nicolas, dear director, we just give you 10 seconds to take out your paper. Gerbiamas Nikola, 10 sekundžių, dar porą sekundžių susitvarkyti popierius, o dabar norėtumėm dar pabaigti komentarų išklausimą dėl bendrųjų nuostatų reglamento, paskui perėsime prie pono Buštinarų pranešimo. Jeigu pasirengęs, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų dar liko kai kas e, mano nepaminėta, nebe tiek ir daug, bet vis dėlto noriu išsamei atsakyti, sureaguoti į mm, tai, kas e, atsispindi darbo dokumente, atsižvelgti taip pat į diskusijos rezultatus šio ryto. Taigi, ką norėjau dar aptarti. 20 e, straipsnis veiklos rezervas. E, komisija čia susirūpinusi dėl to, kad išbraukus visą 20 straipsnį mes iš tikrųjų persistengtume, manyčiau, e, perlenktumėm lasdą, vaizdžiai tariant, nes išbrauktumėm ne tik patį rezervą veiklos rezultatų, bet taip pat ir nuostatas, kurios susijusios su sustabdymu, mokėjimu, taip pat su korekcijomis. Um, kai nėra atitinkama e, tikslams e, ir tam tikriems tarpiniams rodikliams. Taigi visa sistema nebetenka savo veiksmingumo. Ji nebėra tas veiksmingas mechanizmas, kokį komisija ketino sukurti. Dėl to ši vieta vis dėlto atrodo mums labai svarbi, norint užtikrinti e, tinkamą rezultatų rodiklių siekimą. Taigi dėl tos priežasties manome, kad e, veiklos rezultatų e, rezervas vis dėlto nėra biurokratinis mechanizmas, neužkrauna tiek daug naštos ir dėl to galima būtų palikti šią nuostatą tekste. Dar porą žodžių dėl makroekonominių sąlygų. Be abejo, tai yra tema, kurią jau nekartą esame aptarę, šiame, ar, ar yra aptaręs šis komitetas. O komisija mano, kad jeigu norime formuoti politiką, politikos kryptį paremtą augimu ir ekonominę pažangą, jeigu tokia yra mūsų pasirinkta politinė linija, tuomet negalime nebepaisyti tų sąsajų su ekonominė valdysena tinkama. Dėl to galvotume, kad makroekonominių sąlygų numatymas yra vis dėlto esminis viso paketo elementas komisijos pasiūlyme. Dar norėčiau pabrėžti, kad proporcingumo principas, kuris buvo minėtas, yra įtrauktas į visą mechanizmą, mechanizmas to paremtas, jis veikia būtent taip, kad tikrai nebus um, vienodo efekto visose valstybėse narėse yra būdas užtikrinti, kad nebus e, jokių nesažiningų praktikų teikiant paraiškas ir panašiai. Dar ką norėčiau pabaigoje aptarti yra CSF bendrosios strateginės gairės. Čia komisija tiesiog siūlo tai, ką žadėjo dar darbo dokumente Čia komisija remiasi tuo pagrindiniu elementu, kurį žadėjo įtraukti į deleguotusius aktus. Ir čia reikėtų kalbėti ne tik apie integruotą fondų valdymą ar panaudojimą, ar lėšų panaudojimą, bet taip pat ir apie, pavyzdžiui, Horizontas 2020 programą ir kitas politikos kryptis. Tai yra taip pat būdas pateikti tam tikras orientacijas orientacinės nuorodas e, dėl e, galimo investicinio poreikio, teritorinių e, specifinių ypatumų. Ir galų gale taip pat tai yra sąsaja su Europos semestru. Ir komisija mano, kad šis esminis elementas taip pat būtinai turėtų atsispindėti dokumente. Man atrodo, ponas Olbrich minėjo, kad e, galbūt ne visai tai yra teisinis dokumentas, o labiau aiškinamo pobūdžio dokumentas, kokį mes esame pateikę. Bet tiesiog dar net nebuvo progos komisijai pristatyti tinkamai šiam komitetui savo dokumentą. Mes turėjome galimybę pristatyti tarybos darbo grupiai savo pasiūlymą ir taip pat sulaukėme jau valstybių narių reakcijų dėl dokumento turinio. O tikrai sveikintumėm galimybę taip pat ir parlamente pristatyti savo dokumentą ir norėtume sulaukti taip pat panašių komentarų ir iš jūsų. Nes mes turėtume būtent kalbėti apie pačią esmę, apie turinį dokumento, o tada jau galima žiūrėti, kokią procedūrą būtų geriausia pasirinkti, norint sukurti teisinį e, dokumentą, teisės aktą. Ir kai jau gausime abiejų teisėkuros institucijų e, komentarus, galėsime juos atsižvelgti, juos atspindėti, žengdami kitus žingsnius, formuodami šį dokumentą. Bet šiuo metu kol kas komisijos pozicija yra tokia, kaip išdėstyta pirminėme pasiūlyme, nors mes be abejo patys norime judėti pirmin ir mažinti bet kokias galimas grėsmės, kurios galėtų būti susijusios su esminėmis e, programų vykdymo detalėmis. Nenorime tikrai patekti jokį aklygatvį, kuris mums neleistų mm, žengti pirmin. Dar leiskite man sureaguoti į ponios Krėl komentarus dėl būsimo bendradarbiavimo su komisija. Norėčiau patikinti Jūs, kad mes pageidautume ir toliau susilaukti aktyvios pranešėjos paramos mūsų pasiūlymui ir norime dirbti konstruktyviai nusiteikę ir toliau, kadangi turime visi bendrą tikslą, norime parengti teisės aktą, kuriame atspindėtų ir pagrindiniai visi esminiai elementai, ir e, pagrindas būsimoms investicijoms ir mūsų pačių užsibrieštų tikslų siekimui. Aišku, mūsų požiūriai šiek tiek skiriasi ir komisija vis dėlto laikosi savo požiūrio taško, bent jau kol kas, nes mano, kad tikrai yra labai svarbių elementų, kuriuos reikėtų čia apginti. Tačiau konstruktyvus um, dialogas su pranešėja rodo, kad vis dėlto mums pavyks rasti kompromisą daugeliu atžvilgiu. Dėkuoju, ar kas nors iš pranešėjų norėtų sureaguoti, pakomentuoti. Lambertai, ačiū. Noriu į kai ką sureaguoti, ką girdėjau iš komisijos. Norėjau pasakyti, kad uh, moksliniai tyrimai e, susijęs su integruotu požiūriu kad mes galime pasiekti lėšomis, paskatinti labai daug elementų Europos Sąjungoje. Ir bendroji, bendrasis strateginis dokumentas apibrėžia labai daug dalykų, bet ne viskas dar aiškiai, aišku, signalai net, net keliavo dar iš tarybos. E, vis Visiems kolegoms noriu padėkoti už indėlį, kas e, jau mes pasižiūrėjome į pakeitimus ir noriu sureaguoti į keletą dalykų. Bus parengta antra grupė pakeitimų. Neturėtų būti didelių e, surprizų, čia tik keletas pastebėjimų. Kas turėtų E, išriškėti finansavimo srityje, kai kurie kolegos, e, įskaitant pono Guodmanė, apie tai kalbėjo. Šiame etape mes negalime pateikti tikslių skaičių. Egzistuoja parlamente nuomonė, kad nereikėtų dabar dar minėti konkrečių skaičių šiame etape. Paskui jau, kai e, pateiksime vėl pakeitimus, tada patikslinsime kai ką e, pagal garygą pranešimą ir mes darome nuorodai tai. Kol kas, sakoma, reikia XXX požiūrio, kitaip tariant, e, palikti viską atvirą. Ponas Guodmenis atsiuntė savo skaičius visiems, tai yra labai svarbu, ypač e, toliau dirbant, pažiūrėsime, kiek subalansuotas yra komisijos pasiūlymas, vėliau diskutuosime apie tai, taip pat galime pasižiūrėti, kokia yra mūsų nuomonė dėl viršutinės ribos, dėl pagalbos ribojimo. Tai yra diskusija susijusi su daugiametė finansavimo programa Ir tai bus labai svarbu vėlesnėme etape, turiu galvoje. E, nepamiršti tų skaičių, kuriuos jis pateikė. Dabar be, e, pereinu prie e, bendro, bendrojo strateginio dokumento. Bendrojų strateginių gairių. E, mes turime galvoti, kaip dirbti dabar. E, atsirado teisinis tekstas ir reikia galvoti, ką išdėstyti priedė. Pagalvokime apie tai, visuomet sakėme, kad norime, jog būtų toks priedas, bent jau aš taip supratau iš diskusijų komitete, taigi galvokime apie tai, vėliau padiskutuokime iš komisijos pusės. E, taip pat e, matau tam tikrą požiūrį, bus mastoma toliau, bus pateikta tam tikrų minčių, tačiau parlamento e, pozicija yra aiški ir visai, visai teisingai pastebėjote, mes esame bendro sprendimo proceso dalyviai ir tarėme savo nuomonę. Dėl partnerystės mes tikrai bandėme sustiprinti vietos regionės valdžios institucijų e, vaidmenį ir atvirtinti partnerystės. Galbūt reikėtų dar pasiskaityti šį tekstą labai atidžiai. Galbūt rytoj, ponė Manesku, man galėsite pasakyti, kas e, yra ne taip jūsų nuomonė. Dėl Elgesio kodekso jis jau išsiųstat, bet kol kas aš jo nemačiau. Pasižiūrėkime, ar jis leis mums užsitikrinti subalansuotą požiūrį. Kitas klausimas - ryšys su atskiriams fondams taikomoms taisyklėms, kaip Albrechtas sakė, e, e, Europos regionės plėtros fondas, socialinis fondas, e, galbūt čia nepat tenka, bet kiti e, fondai. E, ne viskas yra aišku dėl kitų dviejų fondų, taigi reikėtų kai ką patikslinti. Ir taip pat reikėtų pasižiūrėti 38 straipsnio pirmą dalį, ką iš tikrųjų reikia e, žodis aim angliškai ketina Ar nereiktų to pakeisti teminiais konkrečiais tikslais ir kalbėti apie geresnį suderinimą su kitomis priemonėmis? Kai kuriuos dalykus jau esame paaiškinę. mes pabandysime pasižiūrėti į papildomą e, vertę, papildomumą. Reikia galvoti apie e, elementus, kurie steigtų daugiau aiškumo šiai priemoniai. Reikia ir apsiriboti teisės tekstu, teisinių tekstų. Daug kolegų pasisakė, dėkuoju visiems, mes pasižiūrėsime į tekstą, tą darysime per ateinančias dienas. pateiksime tolesnius pakeitimus, kad jis būtų labiau išbaigtas. Mano mintis yra pozityvios apie tai, kad kiti komiteto nariai ir konkretus pranešėjai norėtų iki vasaros balsuoti šiuo klausimu, kadangi parlamento pozicija, tikslingumas, apie tai visi kalba, vyks, vykosi keli tarybos susitikimai, aš turiu tam tikrų abejonių dėl to, ar taryba pritars parlamentui. Bet Konstantos dar paklausiu, šiandien rytą labai aiškiai pasisakėte. Pabandysiu, tik keletas pastabų. Jei neklystu, buvo pateiktas klausimas kad e, reikėtų pradėti veiklos programą trim mėnesiais leng, e, vėliau, negu bus parengta partnerystės programa. Tai yra netiesa, pradėti galima iš karto, e, bet viskas priklauso nuo to, kokia padėtis yra valstybėse narėse. Jeigu viskas bus sutvarkyta ir parengta, tai e, partnerystės sutartį ir bendradarbiavimo programą bus galima pradėti gyventi iš karto. Bet turime numatyti galimybę iškilus sunkumu mums atidėti trims mėnesiams ar net šiek tiek ilgiau. Manau, kad tokia galimybė būtų naudinga. Buvo patiktas klausimas e, ponios Manesku, ar reikia, ar tiesiog m, būtų galima, ar have to, ar shall angliškai. E, E, tai yra juridinės kalbos e, elementai. Stipriausias žodis turbūt yra shell, bet e, kai panaudojam tokią formuluotę, turi būti uh, suprasta, kad turės būti tai daroma. Taigi buvo pateikta tai, toks paaiškinimas. Kitas dalykas dėl tvarkarašio, kuris numatomas stengiantis paremti regionus. Žinoma, kiekvieną kartą iškyla daug e, aktualių problemų. Žinote, kad dabar kalbame apie 7-8 metus. Ir jeigu kitų metų kovo mėnesio dar nebusime pasirengę, tai 8, 9 ir 10 metų duomenys turėsime naudoti kai kuriems regionams. Tikimės, e, kad ne visur tai bus, bet mm, dėl to sprendžiame ne mes. Didelė dalis. Um, mūsų turimų sprendimų yra pagrįsta turimais skaičiais. Grįžtu prie Janso klausimo dėl specifinių taisyklių. Ponas Lambertas jau kalbėjo, kad e, tikslas e, toks nėra, niekas nėra aiškiai apibriešta. 87 straipsnio antros dalies BA dalyje, BE dalyje yra parašyta, e, kokia yra sąsaja tarp e, atskirų taisyklių. Todėl mes ir sakome, kad turėtų būti naudojami ne tik tematiniai tikslai, bet ir specifiniai tikslai. Jeigu uh, tai pavyks padaryti, um, būtų labai gerai, bet jūs dar viską turėtumėt patikrinti. Patiktas klausimas ir dėl kriterijų bei rodiklių, kuriais vadovantis bus rengiamas funkcionalių miestų urbanistinių teritorijų sąrašas. Apie tai mes jau kalbėjome su pranešėju Janu iš ERDF, e- EDF, ir tai yra labai glaudžiai susiję su jo pasiūlymu. Būtų labai gerai, jeigu būtų parengtas toks e, funkcionalių teritorijų ir kriterijų sąrašas ir tada valstybės narės bent jau galėtų geriau suprasti, kas tai yra ta funkcionuojanti zona. Tai gali būti metropolis, gali būti atskiras miestas gali būti miestas su priemešiais, lygiai taip pat tai gali būti tam tikra miesto dalis. Taigi reikia iškesnių kriterijų e, tokiai teritorijai apibriežti. Janas e, e, toliau savo kitame pranešime apie tai kalbės. Taigi tokie buvo turbūt svarbiausi mano pasižymėti klausimai, bet e, man susidarė įspūdis šyrit, kad e, šio ryto diskusijos mums buvo labai naudingos pranešėjams, nes e, jau turime suformulavę mintyse turbūt pakeitimus, kuriuos pristatysime gegužės 8 dieną. Ir man susidaro įspūdis, kad. Ei, nebekalba. Amendments for the next uh, uh, tranche, uh, and, and, and so I have the feeling we are. Man susidaro įspūdis, kad dabar galėsime mm, rasti tokią poziciją komitete kuri sulauktų plataus pritarimo didelės daugumos. Šimtų procentų niekas niekada niekam nepritars. E, ir e, reikia galvoti, kaip bus su sanglaudos politika per ateinančius metus. Mes e, turėtume sutelkti didelę uh, E, daugumą, kuri e, laikytųsi tos pagrindinės linijos. Labai ačiū komisijai už atvirumą, atvirą požiūrį. Mes ir toliau bendrausime tarpusavėje. Labai įdomu buvo skaityti pasiūlymą dėl Elgesio kodekso. Aš tik šį rytą e, visi mes gavome elektroninį laišką. Tikrai buvo labai įdomu skaityti. Uh, ir apie tai toliau kalbėsime, ką daryti toliau. Ačiū, kiek suprantu, ketvirtą darbo atvarkės punktą dabar ir galim baigti. Toliau Viktoro Boštinarų pranešimas apie Sanglaudos fondą, numeris 11 darbo atvarkėje. Ponas Boštinarų. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Dabar prieš akis turim e, pranešimo dėl Sanglaudos fondo projektą anglų kalba. E, pranešimo turinys E, parodo, kad e, mūsų komitete e, komisijos ir tarybos prašymų dar tik prasideda diskusijos. Aš pats, kaip pranešėjas bei šešėliniai pranešėjai ir frakcijų atstovai, nemažai diskutavo. Labai daug susitikimų įvyko su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo sektoriumi, nacionalinėmis administracijomis, regionų valdžia, išskyrus rumunų valdžia. Uh, Taigi turinys jau dabar uh, atspindi mūsų dialogo esmę. Matote, uh, mano pakeitime yra du stambiausi pakeitimai. Vienas iš jų yra susijęs su paramas anglodos fondams projektus susijusios energijos taupimu ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą e, būsto sektoriuje. Taip pat kalbame apie paramą efektyviems e, termofikacinėms elektrinėms. Ir apie tai yra kalbama antrajame straipsnėje, kur sakoma, yra fondo, kokia yra sanglaudos fondo apimtis ir trečiame straipsnėje apie fondų prioritetus. Taip pat yra pateiktas e, pakeitimas dėl būsto e, efektyvaus energijos naudojimo. Ir e, tai turbūt yra veiksmingiausias būdas, kaip ten pasiūlyta energijos efektyvumui padidinti ir Europą 2020 tikslams pasiekti. Iš Europos komisijos ir kitų šaltinių žinome, kad ES gerokai atsilieka um, kelyje į Europą 2020 tikslų įgyvendimą energijos efektyvumo srityje. Jeigu ir toliau šios tendencijos tęsis, tai mes mažiau negu 10 procentų pasieksime e, 2020 metais o didindami energijos efektyvumą galėtume pasiekti bent 20 procentų. Tai prisidėtų ir prie ES ekonomikos e, ekologėjimo ir e, prie Europos 2020 strateginių tikslų pasiekimo. Tačiau Europos 2020 tikslai nėra vienintelė priežastis, kodėl reikia remti šiuos projektus. Mes manome, kad šie projektai paskatintų žalėją ekonomiką ir žaliasias darbo vietas, nes įtrauktume mažų ir vidutinių įmonių. Be to, galvo, turime galvoti apie CO2 emisijų mažinimą. Tai yra kitas e, rimčiausias ES tikslas. Ir be to e, turime tarnauti ES piliečiams, nes piliečių sąskaitos už energiją taps e, mažesnės, nes dabar daugelįje valstybių sąskaitos už energijos suvartojimą tampa liaudės priešų. Mes tuo pat metu prisidedame prie ES energetinio saugumo. Reikia nepamiršti, kad statybų sektoriui tenka 40 procentų e, visos ES sunaudojamos energijos ir 36 procentai CO2 yra išmetama taip pat iš statybų sektoriaus. Vadinasi, e, kad paremę šį fondą mes pasieksime apčiuopimų gerų rezultatų. E, turime kalbėti apie Europos rekonstrukcijos ir plėtlos fondo ir Europos sanglaudos fondo sanglaudą. Tai padidintų energijos efektyvumą būsto sektoriuje, tai yra būtina. Ir sanglaudos fondas be kita ko gali suvaidinti svarbu vaidmenį kai kuriuose regionuose, kurie dėl skirtingų tinkamumo kriterijų e, negali naudotis Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko. Kitas e, sanglaudos fondo remimo e, m, tikslas ar argumentas yra susijęs su, su termofikacinėmis elektrinėmis. Šiandien mes kalbam ne tik apie kogeneravimą, bet ir apie trijų rūšių energiją gaminančias elektrinės. Kalbame ne tik apie šilumą ir elektrą, bet ir apie vedinimą. Austrijoje, Vienoje jau yra sukurta trijų rūšių energiją e, gaminanti elektrinė. Tai yra naujausios kartos e, pasiekimas ir toje elektrinėje iškasamasis kuras gali būti paverstas atsinaujinančių energijos šaltiniu. Tai yra ateities projektas. Aš manau, kad mes e, šią e, naują idėją turime panaudoti savo e, ateities raidoje. Čia kalbame apie elektrinės kur, ir jėgainės, kurios yra efektyviausios e, lyginant kūro sunaudojimą, CO2 emisijas ir naudą visuomeniai bei būsto sektoriui bendrai. E, kogeneracinės jėgainės ir e, E, centrinis šildymas e, šiuo metu yra remiami Sanglaudos fonde ir ERBF. E, ir mes suprantame, kad valstybės narės taip pat prisidės prie to per Sanglaudos fondą. Ne tik todėl, kad uh, tos e, jėgainės apima labai plačius, e, plačias teritorijas, plačias zonas, bet ir todėl, kad jų dėka galime labai daug sutaupyti. Prisiminkime, kad yra valstybių, kuriuose žmonės perina nuo centrinio šildymo prie individualaus šildymo. Vadinasi, jie sunaudoja daugiau energijos, tai jiems yra brangiau ir žymiai daugiau CO2 emisijų. Uh, tokiu būdu atsiranda. Jokios naudos bendruomenė, jokios naudos valstybėms narėms. Ir jokių būdų taip nepasieksime Europos 2020 tikslų. Investicijos į šią sritį turėtų būti skatinamos. Ir čia aš galvoju apie uh, labai produktyves elektrinės, nes jų naudojamos technologijos yra efektyvesnės ir mažiau taršios, jie naudoja daugiau atsinaujinančių šaltinių ir lygiai taip pat yra labiau užtikrinamas energetinis saugumas. Be to, tai padeda piliečiams mažiau mokėti už energijos vartojimą ir e, jiems e, leidžia atsisakyti tų e, privačių instaliacijų, apie kurias anksčiau kalbėjau. Atsižvelgti reikia į du elementus. Pirmiausia, tai yra sanglaudos fondo indėlis į į miestų plėtrą. Miestų plėtra, kaip aš jau solekiau kolegoms, yra labai svarbus modernizavimo faktorius ES. Tai yra labai svarbus apčiuopiamas indėlis. Antras dalykas, per miestų plėtrą galima pasiekti daug temat, teminių tikslų, atsižvelgiant į sanglaudos fondo nešamą naudą. Galiausiai, e, integruotai vertindami šią situaciją, gamintojai, energijos perdavėjai, ar tai būtų šildymas, ar vedinimas, ar elektra, galės, kaip ir vartotojai šios energijos, galės labai daug gauti ekonominės naudos. Tai yra labai didelis ekonominis pliusas ir bendruomenėms, ir valstybėms narėms. E, galiu pasakyti, kad šiandien siūlomas pakeitimas yra tik tai mano uh, E, plačios diskusijos su komisija pati pradžia. Ir mes e, stengiamės geriau apibriežti esamą padėtį, sumažinti nesusipratimus ir pasiekti geriausią įmanomą būdą e, įgyvendinti sanglaudos fondus ateityje. Kiti pakeitimai yra susijęs su sanglaudos fondų finansuojama infrastruktūra ir neįgaliųjų galimybė e, m, pasinaudoti tą infrastruktūrą. Tai yra susiję su tuo, kad ES ratifikavo Junktinių tautų asmens teisų konvenciją. Tos teisės, kuria, apie kurias kalbame neįgalių žmonių atžvilgių, yra numatytos toje konvencijoje. Be to, jos atitinka kitas ES politikos rūšis, kuriuose konkrečiai yra kalbama apie prieigą neįgaliesiems įrašyta nauja konstatuojamoji, konstatuojamoji dalis, kurioje yra paaiškinamas santykis tarp sanglaudos fondo ir teršėjas moka principo. Aš vis dar laukiu. Buvo pasakyta, kad atsakymą gausiu greitai. Komisijos narys Patočnikas pateiks naują projektą direktyvai, e, kurioje bus kalbama apie aplinkos apie poveikio aplinkai vertinimą ir greičiausiai taip pat bus numatyti tam tikri strateginio poveikio vertinimo elementai. Mes suprantame, kad sanglaudos fondas yra kartais leidžiamas tais atvejais, kai teršėjai nesugeba sumokėti. Uh, Natūra 2000 taip pat yra įtraukta. Tai yra priemonė, kuri leis apsaugoti biologinį įvairovę. Anksčiau reglamente jos trūko ir mums visiems bendrujam labui tai yra labai naudinga. Kaimo aplinkos įtraukimas į Urban 1 yra irgi labai naudingas dalykas, nes kai kurie e, fondai, kuriuos turėsime gyveninti, yra susiję ne tik su asignavimais miesto teritorijoms ir miestams, bet ir kaimo teritorijoms, kurios yra susijusios su urbanistinėmis teritorijomis. Todėl viską reikia e, svarsyti integruotai. Taip pat kalbame apie e, visuomenės mobilumo skatinimą. E, neužtenka remti tik tai urban vieno, tai yra kur kas platesnė koncepcija negu urban vienas, taip mes sumažintume ir taršą, ir mūsų ekonomika taptų žalesnė, transportas būtų ekologiškesnis, tai būtų naudingiau miestų žmonėms. Aš esu įsitikinęs, kad taip puikiai bendradarbiaudamas su šešėliniais pranešėjais kaip iki šiol ir aš noriu širdingai padėkoti už jų indėlį ir pasirengimą man padėti. Taigi taip glaudžiai su jumis bendradarbiaudamas aš parengsiu pranešimą, kuriam e, didžioji dalis politinių partijų pritars ir tai bus vienas iš mūsų e, pagrindinių e, veiksnių derantis su taryba. Ir paskutinis dalykas. Aš esu pasirengęs, kad pinigai būtų perkelti į sanglaudos fondą iš kitų šaltinių, bet kaip jau buvo šį rytą, aš norėčiau, kad tai būtų įrašyta protokole. Ta pati pasakyčiau ir ponui Pakė iš MUF generalinio direktorato. Mes tai galime padaryti tik tai tam tikromis sąlygomis mes e, tarsi parengėme dirbą valstybėms narėms. Valstybės narės yra pasirengusios. Su taryba mes tikrą mūšį dabar išgyvename. Aš tikiuosi, kad tas mūšis greitai baigsis. Parlamentarams tie klausimai labai rūpi. Mes visi siekiame to paties tikslo. Ir kai bus e, sukurtos visos reikalingos sąlygos, aš esu pasirengęs teikti kompromisinius pakeitimus ir kartu su jumis norėčiau juos renkti, kad mes e, sėkmingai pereitume prie kitų programavimo laikotarpių. So we move now to shadows and the first shadow. Nu, dabar perėmame prie šešėlinių pranešėjų pasisakymų, ponė Maconė, EPP frakcijos pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Galiu tik pritarti kolegai Goštinaru. Esu pasirengusi paremti jo pasiūlymą, pritarti komisijos teksto projektui, nors mes be abejo vis dėlto dar norėsime teikti kai kuriuos pasiūlymus dėl pakeitimų, dėl aspektų, į kuriuos nebuvo atsižvelgta formuluojant pirmąjį dosiją, ypatingai dėl to, kas susijęs su kelių eismo ar m, mm, transporto fondu ir lėšomis. Taip pat norime pasigilinti dar į tai, kiek tinkama yra nuoroda į Natura 2000, nes e, tai yra labai bendro pobūdžio aspektas, e, dar bent jau kol kas ir atrodo gal rizikinga apie tai dabar kalbėti. Į regioninės e, kai kurias vietovės į kaimo plėtrą galbūt galime daryti nuorodą, nu, bet dar nei Natura 2000. Ir taip pat dar noriu pasinaudoti progą pateikti keletą minčių dėl šio ryto diskusijos, kurioje dėje negalėjau dalyvauti. Noriu pritarti tiems kolegoms, kurie sakė, jog labai vertina pono Vanistero ir ponios Krėl darbą. Jie tikrai atsižvelgė į viską, kas buvo pasakyta diskusijų trukusių ne vieną dieną metu. Ir Dar šiandieną girdėjau taip pat ir komisijos pasisakymų dėl makroekonominių sąlygų. Man ta mintis nelabai patiko. Aš manyčiau, kad reikėtų vis dėlto gal pasiremti specifinėmis sanglaudos fondui galiojančiomis taisyklėmis. Jos galėtų būti lik pavyzdys, kuriuo galėtumėm pasiekti ir tvarkydami šios ryties lėšas. Taip pat e, paminėčiau ir abiejų pranešėjų pasisakymus dėl to, kad bendrųjų nuostatų reglamentas turėtų numatyti e, ir taisyklės dėl partnerystės sustarimų sudarimų, nes mes siekiame sustiprintos partnerystės ir tas yra labai svarbu. Komisija galėtų dar kartą pergalvoti, permastyti šios dalykus. Tai yra, ar miestų regionai, urbanizuoti regionai neturėtų būti šimami ištaikymo srities ir ar nereikėtų numatyti tam tikros platformos, į kurią būtų galima įtraukti um, tam tikrus e, didesnius, stambesnius regionus ar konglomeratus, o ne tik čia paminėtus konkrečius sąraše miestus. Ir taip pat be abejo visiškai sutinku su tuo, kad reikia daryti nuorodą į demografinę situaciją ir gyventojų e, skaičių būtinai reikia galvoti apie demografinę raidą ir pasiekmes e, tos raidos e, sanglaudos politikai mūsų formuojamai. Dėkoju, ponė Romanesku dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad pranešėjai pavyko uh, labai gerai nustatyti svarbiausius komisijos pasiūlymo elementus. Manau, kad pranešėjas pateikė nemažai labai gerų pasiūlymų ir norėčiau jiems pritarti. Taip pat norėčiau dar e, pateikti papildomų pasiūlymų. Dėl komisijos pasiūlymo, mano nuomonė, reikėtų e, tam tikrą prasme e, praplėsti sanglaudos fondo taikymo sritį e, siekiant padėti MVI taip pat investicijas į švietimą ar mokymą. Tai atitiktų strategijos Europa 2020 tikslus. Taip pat E, būtų galima geriau panaudoti sanglaudos, e, e, sanglaudos fondo lėšas. Kitas dalykas - rodiklių įdėgymas, kuris būtų siemas su rezultatais. Tai turėtų būti rodikliai siemi su tvaria plėtra, energetinė, techninė pažanga. Apie tai kalbėjo ką tik tai kolega ir Mm, tai atsispindi e, pakeitimuose. Dėl sanglaudos fondo, man atrodo, kad reikėtų numatyti infrastruktūros plėtotės dalykus, kad būtų galima gauti geresnės viešasias bazinės e, paslaugas, pavyzdžiui, e, namų kolektyvinio šildymo mm, dalykus mm, geriau tvarkyti, tai svarbu ir centriniai, ir rytų Europai. Ir manau, kad tokios paslaugos turėtų atsižvelgti į realius poreikius. E, tokios yra valstybių narių realios problemos. Taip pat e, manau, kad mūsų programos turėtų būti skirtos energijos taupimui ir žaliai energetikai e, populiarinti. Reikia tvarių investicijų, kurios atitiktų mūsų tikslus. Dėl prioritetų prioritetinių sąrašų investicijų, manau, kad būtų e, gera mintis į tokį sąrašą įrašyti vieną, mano nuomonė, svarbų prioritetą. Tai yra naujų technologijų ir atsirandančių technologijų plėtra tokių, kurios galėtų prisidėti mažinant CO2 emisijas. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad komisijos pasiūlyme yra pasakyta, kad ETS e e, e, pagrindų dokumente kvotos nėra tinkamos. Man atrodo, kad tai yra klaida ir reikėtų rasti sprendimą.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 Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu nuširdžiai padėkoti pranešėjai Viktorui Boštinaru už puikų darbą. Jo pranešime yra minimi keli dalykai, kuriems galiu pritarti ir apie kuriuos norėčiau pakalbėti dabar smulkiau. Dėl kai kurių klausimų gal mūsų nuomonės išsiskiria ir norėsiu kai ką papildomai išsiaiškinti, ypač dėl to, kas pasakytina apie sanglaudos fondą ar, ar sąsajas su sanglaudos fondu ir dėl centrinio šildymo sistemų rėmimo. Tai yra praktinė reali galimybė e, mažinti CO2 emisijas sanglaudos e, šalyse ir tai taip pat leistų sutaupyti energetikos išteklių. Kai kur iš tiesų yra labai didžiulės sąskaitos už šildymą gaunamos ir žmonės net nebesugeba jų apmokėti. gerovės augimas, geresnė sanglauda, taip pat Natura 2000 regionų išsaugojimas. Be abejo, yra puikios mintys, labai gerai, kad panas Boštinaru juos mini, nes Natura, Natura 2000 um, programa skirta rūšių išsaugojimui ir tai sudaro um, mm, 20 procentų ES teritorijų, teritorijos. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie pirminio gamtos e, išteklių būvio atkūrimą. Dar reikėtų atsižvelgti ir į riboto judumo žmonės turinčius e, kokią nors negalę ir taip pat į kaimo plėtros aspektus būtinai turėtumėm atsižvelgti. Man atrodo, kad ypač e, Graikijos saloms tai yra labai aktualūs dalykai. Ir galbūt galima būtų dar ir konkrečiai užsiminti apie gamtos išteklių padėtį būtent e, Graikijos salose. Ir dar kai kurios kitus dalykus būtų galima stipriau pabrėžti. Pavyzdžiui, vietos valdžios institucijų įtraukti į procesus. Mes jau apie tai kalbėjome šį rytą vietos ir regionų valdžios administracinės įstaigos tikrai turėtų būti e, remiamos, nes jų pajėgumai planuoti, įgyvendinti ir stebėti bei vertinti e, šias programas turi būti plečiami. Jeigu taip nebus, nepasieksime jokių rezultatų. Taigi tas mintis reikėtų dar smarkiau pabrėžti, nors tas jau ir atsispindi tekste, bet reikėtų dar didesnio akcento. Kitas dalykas, kas irgi buvo pasakyta šį rytą, yra klausimas dėl terminų vartojimo. Kad e, regionai sudarydami partnerystės sustarimus būtų įtraukiami į planavimą. Reikia būtent taip ir suformuluoti. Tai neturėtų likti tik tušti žodžiai. Apie tai jau daug kalbėta praeitie, bet daugelių, daugelio šalių e, tradicijos tiesiog praktika įprasta yra tokia, kad ne visada yra konsultuojamasi su atskirais regionais. Tad galbūt reikėtų įtraukti tai į Elksenos kodeksą arba galbūt į pačią norminę teksto dalį jau, kad e, būtinai valstybėse būtų konsultuojamasi su konkrečiai su tais planais susijusiais regionais. Jie turėtų turėti balso teisę taip pat. Ir tokia nuostata turėtų būti privalomo pobūdžio dėl transporto. norėtumėm atkreipti dėmesį į tai, kad e, transporto infrastruktūrą reikėtų labai kryptingai remti ir ieškoti sąsajų ar užtikrinti sąsajas tarp įvairių transporto rūšių bei tarp įvairių vietų. Nebūtinai čia reikia kalbėti apie geležinkelius ar autostradas kelių tiesimą, taip pat ir dviračių takai ir, ir kitos infrastruktūros dalis yra labai svarbios. Dar ką ponas pranešėjas minėjo, yra e, rodikliai, veiklos rezultatai. Turime dar kartą aiškiai suformuluoti tai, kad norime panašių rezultatų kaip ir sanglaudos e, politikos atveju. Reikia tokių veiklos rezultatų siekti ar, ar rodiklių, kurie leistų įvertinti pačią padėtį. Nebūtinai tai turi būti tik kiekybiniai rodikliai, kurie ne, nebūtinai atspindi realią situaciją. O kalbant apie energetikos išteklius, reikėtų taip pat paminėti, kad e, tai yra reikšmingas rytis ir kad e, reikėtų gal taupant energetikos išteklius, galvoti apie ekologiškas transporto priemonės, kaip kad e, elektrinius traukinius ir panašiai. Toliau dėl įvairių įrenginių e, energetikos ins, tinklų instaliacijų reikėtų tuos dalykus įtraukti į e, prekybos um, apivartiniais taršos leidimais sistemą ir nereikėtų pernelyg griežtai galbūt kalbėti apie energetikos um, išteklių veiksmingą panaudojimą. Dar taip pat pabaigoje sureaguosiu į tai, kas buvo taip pat šį rytą sakyta, kokiais elementais bus pasiremama bandant įvertinti, ar valstybė narė yra remtina ar ne tam tikroje srityje. Dėl ekonominės krizės daugelis skaičių pasikeitė ir Dėl to geriausia būtų, jeigu būtų įtraukiami ir skaičiai jau po krizės, kokie buvo užfiksuoti, nes turime atsižvelgti į tuos pokyčius, kuriuos patyrė valstybės narės ir regionai ir į tą neigiamą raidą. Ačiū. Pone Kornelisen, regis netvyko. Ponas Buštinaro, aš tik noriu pasakyti, kad gavau elektroniniu paštu jos laišką, kuriame ji tiesiog remia mano dabar suformuluotą e, teksto projektą ir, ir kalba apie kai kuriuos pakeitimus, kuriuos dar man e, persius. Ačiū. Tuomet dabar žodis e, pirmam norinčiam pasisakyti, Tomaš Paremba. Chcę bardzo krótko powiedzieć, że w, przede wszystkim. Ačiū pirmininkė, trumpai noriu pasakyti, kad pirmiausia, uh, kiek tai susijęs su bendraisiais pastebėjimais, kuriuos pateikė Bojanas Paštinarų pranešėjas dėl sangaudos fondo. Dėl sangaudos fondo mes e, sutinkame bendrają prasme, nes manome, kad pranešimu žengiama teisinga linkme. Mes galime paremti pranešimą, bet yra nemažai nuostatų, kurioms ir nepritarėme ir pateiksime e, dėl jų savo pakeitimus. Žinau, kad e, jūs e, pasisakote už transporto fondą pagal priemonę Connecting Europe. Mes nesutinkame, manome, kad sanglaudos fondą kad nereikėtų lėšų tiek daug skirti, gal net iš vis e, lėšas reikia išlaikyti Sanglos fonde, nes tai susijęs su nacionaliniais vokais lėšų. E, jeigu dar bus nukreiptos kitur lėšos, sumažės valstybėms narėms e, skiriamos sumos. Reikėtų geriau galvoti, kaip tas lėšas galėtų panaudoti atskiros naudos gavėjos, tai yra valstybės narės. Antras pastebėjimas mums kelia susirūpinimą tai, kad matome, jog e, vis labiau atsisakoma e, sanglaudos fondo e, teminių fondų labui, kurie tvarkomi iš Briuselio. Jūsų nuomonė taip pat matome tokį bandymą pakeisti situaciją ir tam tikrus klausimus, kuriuos sprendžia Sanglaudos fondas, perkelti į teminius fondus, kurie būtų tvarkomi iš Briuselio. Trečias klausimas mintis pereiti prie žemų CO2 emisijų ūkio, e, tą skatina Europos komisija. Mūsų nuomonė reikėtų kalbėti e, apie mm, mažas emisijas, o ne mažai anglies vartojančią ekonomiką. Ir reikia pagalvoti, kokios sąnaudas atneš numatomi pokyčiai. E, yra trys e, dalykai, e, dėl kurių ne visai pritarėme ir bandysime pateikti pakeitimus ir įtikinti pranešė bent jau žalies į mūsų nuomonę atsižvelgti. Labai ačiū. Dėkuoju pranešėjui, manau, kad jis labai praktiškai pristatė mūsų dabartinę padėtį ir būsimą kryptį. E, dvi kryptis, kuriuoms labai reikia investicijų ir kurios kenčia nuo krizės ir taupimo, tai yra švietimo sritis. Jeigu norime tvarios ekonomikos, tai reikia švietimą stiprinti. Antras sritis yra energetika, nes be jos neveiks mūsų pramonė. Platesnė prasme turime strategiją Europą 2020, turime tikslus iki 50 metų ir reikia stebėti, mes jų siekime. Pirmiausia, atsinaujinančios energetikos srityje tai labai svarbu ypač šiaurės e, šalių pavyzdį galima būtų pasitelkti, kad mes visi kiti galėtume sekti juo. Ir e, taip pat reikia pasakyti, kad mes turime galvoti apie alternatyvius šaltinius. E, ne tik tai, e, bet negalime pasikliauti vien atsinaujinančiai šaltiniais, reikia ir kitų galimybių, reikia galvoti apie dujas, apie naudą, apie tai, kokie iššūkiai kyla. Dar prisiminkime, kad kiek, kaip galim kuo daugiau pagaminsime ES, tuo geriau bus ekonomikai. Kitas klausimas, reikia pasižiūrėti į tokius klausimus kaip energetika, suskistintos gamtinės dujos ir uh, dujos. Uh, reikia imtis praktinio požiūrio, nuolat gerėjant ekonomikai, gali būti, kad uh, pasieksime daugą ir kad mažiau pakenksime aplinkai, o ne daugiau. Ir tokiu būdu e, sukursime visos Europos energetikos e, struktūrą, kuri būtų e, pakankamai stipri, kad įvyktume Europą 2020 tikslus, kad užtikrintume konkurencingumą 27 ar būsimose 28 narėse ir kad būtume labai stipri stiprus e, konkurencinė kovoje. Taigi dabar mažiau remiu pranešėją. Labai ačiū. Dabar ponas Olbricht. Norėčiau pabrėžti kai kuriuos elementus. Pirmiausiai, noriu padėkoti pranešėjai už labai aiškės mintis. Manau, kad Per diskusijas kyla daug nesusipratimų, kadangi, kaip suprantu, pranešėjas pasisako prieš Connecting Europe priemonės siejimą su sanglaudos fondu. Taigi atsiranda tam tikras nesusipratimas. bet tai yra išskirtinis dalykas. Mes kalbame apie fondą, kuris e, numatytas tik tai daliai Europos. E, tai pirmiausia taikoma šis fondas, e, sakodo, šalims, kurių e, BVP vidurkis mažiau 90 procentų nacionalinių mastų neregionių. regionių ir taip pat tai nėra regioninis, o bet kaip nacionalinis fondas. E, tokia yra šio fondo ypatybė. Taigi jį galima panaudoti regioninių lygmenių, bet jis sukurtas vadovaujantis duomenimis iš nacionalinio ligmens. Tuo skiriasi šis fondas nuo struktūrinių e, fondų, nuo e, norima sustiprinti regionus, ta mintis įdomi, bet reikia labai atsargiai tai žiūrėti, nes sanglaudos fondas yra labai specifinis. Kai kurios šalis net neturi regionų e, administracinę prasme. Paminėsiu Vengriją. E, nėra administracinių struktūrų Rumunijoje, kaip kad yra Rumunijoje. Taigi, tokia yra fondo ypatybė. Ir dar kas svarbu, jo šio fondo sąsaja su infrastruktūros e, problemomis labiau išsivyščiusiuose šalyse. Tai labai svarbu, galbūt aš galėčiau paprašyti komisijos e, išsakyti savo nuomonę. E, Mano pranešime tie dalykai e, glaudžiai siejami su e, sanglauda. Sakau, kad e, paslaugos, investicijos į transporto infrastruktūrą, informacijos, komunikacijos technologijos bus draudžiamos. Kodėl? Todėl, kad e, egzistuoja priemonė Connecting Europe tai, ką galima investuoti į sanglo, iš sanglos fondo į sanglodo šalis, nebus leidžiama to paties daryti e, labiau išvyščiusiems regionams pagal e, Europos regionės plėtros fondą, bet bus galima tą daryti pagal Connecting Europe. E, tos investicijos, kurios keliauja iš sanglaudos fondo ir bus perkeltos į priemonę Connecting Europe, gali būti leidžiamas arba ne labiau išsivyščiusiuose regionuose. Taigi noriu paklausti, kokia yra tendencija ar komisija e, teikia pasiūlymą e, Connecting Europe e, netaikyti sanglaudos e, fondo. E, ir kai bus su labiau išsivyščiusiais regionais, jeigu bus tai leidžiama, tai bus tik tai siema su infrastruktūra ir energetika. E, pranešėjas daro e, sąsąją tarp sanglaudos fondo ir energetikos, tai labai neįprasta ir tai sukurs tam tikrą būtinybę apibrėžti, kas yra Europos regioninės plėtros fondas. Mes taupome energetiką pastatuose, tai atsispindi taip pat sanglaudos fondo nuostatose. Taigi reikia labai aiškiai atskirti Europos regioninės plėtros ir sanglaudos fondo investicijas ir jų tarpusavo ryšį. Kai mes e, kalbame apie Connecting Europe, reikia e, pabrėžti, kad iš nacionalinių vokų visiškai neprimtina atimti pinigus ir perduoti Europos agentūroms. Tai yra visiškai neprimtina. Bet kaip apie kitą Connecting Europe dalį? Energetika, informacija ir sąsaja su draudimu naudoti lėšas e, labiau išsivyščiusių regionų infrastruktūrai plėtoti. E, taigi kyla toj klausimai dėl specifikos sanglaudos fondo. Paskutinis dalykas, paimkime vėl Vengrijos pavyzdį. E, kas įvyko praeitą mėnesį, buvo priimtas svarbus sprendimas susijęs su Masrito sutartimi, tai yra makroregioninės sankcijos. Tai yra vienintelis E, fondas, kuris numato makroregioninę sankciją ir jį pritaikytą Vengrijai. Manau, kad turėtume labai atidžiai e, viską sekti. Reikia nepamiršti, kad mes e, esame priešiškai nusistatę makroregioniniam salgiškumui ir salgiškumui tokiam pagal regioninį fondą. Taigi mano klausimas pranešėjų, kaip užtikrinti nuoseklumą, jeigu mes esame prieš e, makroregioninius elementus anglaudos e, fonde. E, tai yra susijęs su masvės sutartimi. Taigi, e, E, sąsajos su Europos regioniniu fondu yra aiškios, bet taip pat reikia užtikrinti sąsąją ryšį su labiau išsivyščiusiais e, regionais. Labai ačiū. Dabar žodis komisijai, prašom. Director General, the floor is yours. Thank you, Chair. <laughs> Generalinis direktorius, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už tai, kad jis puikiai padirbėjo e, rengdamas reakciją į komisijos pasiūlymą dėl sangodos fondo. Mes veikiname jo e, paramą pagrindinėms komisijos pasiūlymo dalims. Tačiau išriškėjo dvi svarbios problemos ir jos atsispindi e, pakeitimuose, kurie buvo aptarti šiandien po pietų. Pirmasis iš jų yra susijęs su, su tuo, ką galima ir ko negalima daryti, turint sanglaudos fondą. Ir šis pakeitimas leistų išplėsti sanglaudos fondą, apimant e, centrinį šildymą ir termofikacinės jėgainės. Iš tiesų, čia e, pagrindinė problema yra nuoseklumas kai kalbame apie ES fondų pritaikymą. Manau, kad čia būtų įmanoma šiek tiek aiškiau suformuluoti, ką galima finansuoti, ko ne. Tačiau komisijos požiūrių esmė yra ta, kad ES fondai, sanglaudos fondas e, negali e, trukdyti ETS e sistemos efektyvumui ir pakeitimas, kuris leido sanglaudos fondui remti investicijas į jėgaines, kurios įeina į emisijų priekybos schemas ETS. Komisijos nuomonė neturi prasmės. Jis e, sukelia grėsmę mechanizmui, kurio yra siekiama sumažinti emisijas, todėl nereikėtų tokių dalykų numatyti. Tačiau kaip aš jau sakiau anksčiau, tai e, netmeta galimybės išaiškinti formuluotę. Tiksliau pasakant, kad e, atitinkama infrastruktūra gali būti finansuojama. Kitas dalykas susijęs su, su tuo, kam Sanglaudos fondas gali būti panaudotas, kam ne yra investicijų išplėtimas iki energijos efektyvumo būsto sektoriuje. Komisija pritarė pono Bostinaro analizai atspindinčiai, kaip svarbu investuoti į energijos efektyvumą. Tačiau tuo pat metu matome, jog svarbu atskirti e, skirtingų fondų paskirtį. Be abejo, esame matę šiokių tokių pokyčių, atskiriant Europos rekonstrukcijos fondą ir plėtros fondą ir sanglūdos fondą. Tačiau sanglūdos fondas turi labai aiškę paskirtį, kuri yra apibriešta sutartyje. Tai yra, sanglaudos fondas turi remti transeuropinius tinklus transporto sektoriuje ir aplinkos apsaugos sritį, sutelkiant dėmesį į šios ryties teisinę įgyti. Kaip jau sakiau, šiek tiek lankstumo yra numatyta. Europos komisija supranta, kad šiuos fondus reikia laikyti susijętus ir ta sąsaja mūsų nuomonė yra teisingai numatyta komisijos pasiūlyme mes negalime sakyti, kad tiesiog valstybėms narėms reikia deramo finansavimo iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, kad būtų galima patenkinti investicinius poreikius į energijos efektyvumą ir būstą. Jeigu mes šiai sričiai atvers, atversime sanglaudos fondą, iškils grėsmė, kad to fondo efektyvumas sumenkės ir sanglaudos fondas nebebus naudojamas tam, kam jis iš tiesų yra sukurtas. Taigi mes išlaikome išlygą šiuo požiūriu. porą trejata kitų problemų. Galvojant apie Natūrą 2000. Aštuntasis pakeitimas. Mes e, manome, kad jis nėra reikalingas, nes formuluotė, kad reikia apsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę yra labai plati, bet kokiu atveju. Ir koks nors pakeitimas e, ją tik e, sumažintų, o interpretavimo problemos e, reikštų nereikalingą prierašą. Buvo pateiktas klausimas, kad reikia paminėti prieigą. 10 ir 11 pakeitimuose apie tai, kad nuo esmės komisija pritarė pranešėjo nuomoniai. Tačiau, kaip jūs žinote, tai yra viena iš problemų aptartų ex ante sąlygose, ketvirtajame priede e, prie reglamento dėl bendrųjų nuostatų, kur yra surašytos bendrosios eksante e, sąlygos būtent dėl prieigos gal, galimybių. Tai pasakytina ne tik apie sanglaudos fondą, bet ir apie kitas e, panašias investicijas pagal Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondą. Labai svarbus elementas komisijai bus toliau remti šio aksantės sąlygų uh, išlaikymą ir tai suteiktų tam tikras garantijas visoms investicijoms. Be to, tai tenkins visus standartus ir kriterijus susijusius su prieinamumu. Paskutinis komentaras dėl Connecting Europe priemonės. Noriu pabrėžti, kad Europos komisija yra pasirengusi toliau dirbti su pranešėju ir kolegomis iš e, MUV generalinio direktorato, kad e, būtų pasistumėta į priekį, sprendžiant tokį svarbų klausimą kaip mechanizmai užtikrinantys 10 milijardų, kurie yra pervesti Connecting Europe priemoniai efektyvų panaudojimą. Aš manau, kad e, šiandien diskusijoje aktualiausia problema yra ryšys tarp sanglaudos fondo ir Connecting Europe priemonės. Ir pirmiausia, tų 10 milijardų pervedimas. Ir sakoma, kad tos lėšos turėtų būti panaudojamos tokiom pat investicijom į transportą, kaip kad būtų buvę panaudota pagal sanglaudos fondą. Ir tos investicijos turi būti tikslingos, atitinkančios ES prioritetus. Kiti Connecting Europe priemonės aspektai, neįeinantis į šias investicijas, yra kitokie, investuojama į kitokius e, darbus ir kitokias rytis. Ir kaip ponas Ulbrecht pastebėjo, Šis argumentas remia komisijos pasiūlymą, bet nurodo, kad komisijos pasiūlymas yra ribotas bazinė infrastruktūra mažiau išsivyščius, labiau išsivyščiusiuose regionuose. Europos komisija pasisako už tai, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondas būtų panaudotas bazinė infrastruktūrai labiau išsivyščiusiuose regionuose. Ir uh, Aš galiu pasakyti, kad prie reguliavimo mes dar sugrįšime. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, sureaguodamas į jūsų pasiūlymą. Ačiū. Indeed, Bostinaru, you... Ačiū. Pone Pastinaru, ar norėtumėt užbaigti diskusiją? Like to to... Visų pirma, aš norėčiau paminėti kai kuriuos punktus, apie kuriuos kalbėjo mano gerbiami kolegos ir paskui sugrįšiu prie kitų komentarų ir minčių, kuriuos išsakė komisijos atstovas, regionų generalinio direktorato generalinis direktorius. Pirmas punktas. I, I thank you to Madam Mazzoni and I'm convinced that. Kreipiuosi į ponę Mazzoni. Manau, kad bendradarbiavimas tęsis ir bus atsižvelgta į visas problemas, kurios gali būti suderinamos su e, sanglaudos fondo mastu. Pone Manesku sako, kad reikėtų padėti MVI. Aš galėčiau pateikti tik du pasiūlymus, kurie yra palankus mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes sanglaudos fondas galėtų būti atvertas e, investicijoms į būstą ir energijos taupimuose. Taip pat būtų investuojami įrenginiai, gaminantis e, elektrą, šilumą ir e, vedinimo paslaugas teikiančias. Pono Kristogelos iš Žaliųjų frakcijos komentarai. Dėkuoju Jums už puikų bendradarbiavimą. Aš pritariu didžiai daliai Jūsų e, išreikštų minčių. Šiek tiek apribojimų yra. Jie neįeina į sanglaudos fondus, sanglaudos fondai negali tiek apimti. Sanglaudos fondas negali būti skirtas kai kurioms iš sričių, kurias jūs paminėjote. Bet aš pritariu jūsų nuomoniai, kad administraciniai gebėjimai, ir aš savo pranešime apie tai labai aiškiai pasakau, reikia drama, būtinai užtikrinti, kad bus pasirašyti partnerystės susitarimai ir elgesio kodeksas. Ir tada mes galėtumėm iš esmės nuosekliai gerinti administracinius ir institucinius gebėjimus labai daugelįje valstybių narių, nes tai yra geriausias būdas investuoti ne tik į geresnius sugebėjimus absorbuoti lėšas per kitą finansavimo laikotarpį, bet taip pat mes tikimės, kad sanglūdo politika tokiu būdu bus naudingesnė piliečiams, regionams ir valstybėms narėms. Ponas Poremba išsakė keletą komentarų. Nesu fanatiškas bendrosios strateginės bazės rėmėjas CEF, bet e, aš galiu pasakyti, kad e, nesu nei angelas, nei velnis ir nieko nenoriu nei liaupsinti, nei neikti. Mano nuomonę patvirtino ir ponas Nikolas Martin Aš esu pasirengęs sutikti su tuo, kad e, Connecting Europe priemoniai būtų skirta 10 milijardų iš sanglaudos fondų, jeigu bus tenkinamos reikalingos sąlygos. Ponas Martinas ką tik paminėjo, labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip valstybės narės priims pasiūlymą atimti 10 milijardų, tada drastiškai sumažėtų jų nacionaliniai vokai, o tuo pat metu nebūtų E, niekaip prisidėta prie įplaukų įgyvendinant projektus. Komentuodamas pono Olbricht komentarą ir dabar sugrįžtu prie uh, Connecting Europe priemonės. Šiandien siūloma uh, Connecting Europe vizija yra labiau orientuota į transporto projektus. Europos komisija puikiai žino, kad šiandien jungtys per sienas yra dar gana uh, E, ribotos, gana negausios. Todėl reikia gerinti šią, šį aspektą ir didinti e, valstybių narių e, tarpusavio susijungimo e, kanalus. E, reikia investuoti ne tik į projektus palei sieną ar prie sienos, bet ir į nacionalinius projektus bet tokiuose valstybėse kaip Lenkija kartais išsakoma kitokių minčių. Bet aš noriu labai glaužiai bendradarbiauti su e, MUF generaliniu direktoratu ir kitais e, savo kolegomis, kad būtų išspręstos problemos e, neraminančios mus visus, bet galų gale mes, manau, visi suprasime, kad e, reikia pereiti prie maždaug tokio pat masto kiekybės ir kokybės investicijų, o valstybės narės galės išsakyti savo nuomonę ir suprojektuoti bei įgyvendinti tokius projektus, kurie tenkins e, Connecting Europe Facility e, priemonės reikalavimus. Tas principas, kas pirmas tas e, ir gaus naudą, turi būti atmestas, nes aš pasisakau už konkurencingumą, už konkurenciją. Bet tuo pat metu svarbu nepamiršti, kad sanglaudos politikos slaptažodis yra solidarumas. Konkurencija yra gerai, bet ją turi paremti solidarumas, o ne atvirkščiai. O kai kurios valstybės narės tik tai jaudinasi, kad šiandien dar jos negali pasirenkti, e, suprojektuoti projektus, kurie būtų pateikti e, MUF generaliniam direktoratui, kad jie tenkintų sąlygas finansavimui. Ir dabar kaip tik vyksta e, regionų generalinio direktorato ir MUF generalinio direktorato diskusija ir vėliau, aš manau, galėsiu pateikti visą eilę kompromisinių pakeitimų šiai problemai išspręsti. Dabar norėčiau sureaguoti pono Nikolas Martin komentarus. Ši mintis e, yra ne tik mano, turiu galvoje, E, energijos taupimą būstuose ir centrinėme šildyme. Kaip žinote, ši idėja yra iškelta taryboje ir labai daug valstybių narių reiškia norą e, panaudoti sanglaudos fondą šiai e, sričiai, nes rytų ir vidurio Europoje tai yra labai rimta problema. Ir mintis taupyti termofikacinius e, pajėgumus yra patraukli ir valstybėms, kuriuoms susiduria su klimato kaitos problemams. Todėl aš sveikinu idėją e, pereiti prie naujų technologinių perspektyvų. Trijų rušių e, generacinės elektrinės būtų naudingos, trijų rūšių energiją generuojančios elektrinės būtų naudingos valstybėms narėms. Aš manau, kad šią problemą reikia spręsti drauge su komisija, kad nesukeltumėm žalos E, emisijų priekybos e, schemų e, mechanizmui ir tuo pačiu metu išlaikytume paramą valstybėms narėms, joms siekiant gauti sanglaudos fondus, kai jos mano, kad tai svarbu. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Pažvelkime, kokia padėtis šiandien. Aš nenoriu e, ginčyti su niekuo. Bet ar kas nors mano, ar kas nors tiki, kad atsiras daug valstybių narių, kurios įgyvendins Europą 2020 tikslus, o jeigu neįgyvendins, jos sugebės sumokėti mm, baudas už pažeidimo procedūras, jeigu jos nesustiprins e, energijos, energetikos sektoriaus. Tai bus rimta problema Rumunijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, daugelį kitų valstybių. Aš nemanau, kad e, bus įmanoma pasiekti šių tikslų, todėl turime ieškoti bendro sprendimo, turime būti lankstus. Ir jeigu valstybės narės nori naudoti sanglaudos fondų, joms reikia suteikti tokią galimybę. Lygiai tą patį galime pasakyti apie centrinį šildymą. Akivaizdu, kad turi būti atskirtas sanglaudos fondas ir Europos regionų plėtros fondas numeris vienas nekartojant dabartinių ar nekvestionuojant dabartinių e, RPF er, e, taisyklių, bet turime suteikti galimybę valstybėms narėms ir bendruomenėms naudotis sanglaudos fondais, taupant energiją būsto sektoriuje, nes e, dabartinėmis, su dabartinėmis taisyklėmis to padaryti yra neįmanoma. Dėl Natūra 2000. Taip, biologinė įvairovė turi būti apsaugota ir atkurta, tačiau biologinė įvairovė yra bendra koncepcija. Natūra 2000 e, yra orientuota į labai e, aiškiai apibrieštą sritį ir galvojama apie skirtingų sprendimų ieškojimą. Šiandien puikiai žinote, kokia yra realybė. Pranešime yra sakoma, kad ES nuolat neįgyvendina tikslų biologinės įvairovės rytyje. Ar mes galime toliau taip gyventi? Aš manyčiau, kad reikia ieškoti kitų galimybių. Natura 2000 yra tik tai viena stambesnės problemos sprendimo dalis. Turiu galvoje problemos susijusios su biologinė įvairovė. Tiek aš turėjau komentarų ir Kai kalbam apie komisijos atvirumą ir geranoriškumą bei politinę paramą, kurią jie gauna iš parlamento ir e, politinę paramą, kurią jaučiame taryboje, pirmininkaujančios Danijos pasirengimą padė remti šias dvi pagrindinės idėjas. Taip pat žinome, kad parlamentarai tarpusavį nuosekliai vieni kitus remia. Manau, kad po, turėdami visą tai mes galėsime parengti pozityvų pranešimą, kuris bus naudingas anglodos politikai ir jos įgyvendinimui per artimiausią programinį laikotarpį. Ačiū, ponia Boštinaru. Dabar periname prie 12 mūsų darbo tvarkės punkto. Europos socialinis fondas. Pranešė yra Marija Rygojen Peres. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. privalome galvoti apie darbuotojus, taikydami Europos socialinio, socialinio fondo nuostatas. Ir tikiuosi, kad mano e, nuomonės e, projektą turite bent jau anglų kalba priešais save ir tada galėsime jau iki 8 gegužės ar aš, gegužės 8 apsvarstyti jūsų pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų. Atkreipsiu dėmesį į savo e, siūlomą teksto projektą ir taip pat e, mano pačios siūlomus pakeitimus. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir taip pat įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms bei socialiniams darbuotojams, su kuriais konsultavau, konsultavausi rengdama šį tekstą. Jums visiems labai svarbu tai, kad ESF būtų tvarkomas e, lankščiai ir veiksmingai. Be abejo, taip pat reikia užtikrinti ir pakankamą lėšų kiekį, kad būtų galima išpildyti Europos socialinio fondo tikslus. Taip pat ir e, užtikrinti socialinę bei teritorinę sanglaudą. Reikia panaikinti socialinę neligybę, užimtumo skirtumus vietos regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Norime sukurti daugiau darbo vietų, aukštos kokybės darbo vietų ir pačiame dėmesio centre turėtų būti žmogus, darbuotojas, jam turėtų būti sukūriama prieiga prie darbo rinkos. Taip pat ir mm, parama maisto produktais yra įtraukta į Europos socialinį fondą ir čia norėčiau padėkoti ypatingai norėčiau kreiptis ypatingai komisijos atstovų su prašymu pateikti informacijos apie naujausią e, padėtį, apie šios galimybės taikymą. Dabar dėl lankstumo elementų Europos socialinio fondo kontekste noriu pabrėžti, kaip svarbu, kad būtų e, kreipiamas dėmesys į lankstumo elementą, kad būtų galima taikyti įvairias priemonės. E, fondo kontekste ir kad būtų galima atsižvelgti į regionų įvairių vietovių ypatumus. Tikslas yra padidinti veiksmingumą ir numatyti daugiau prioritetų. Tai bus e, šeši prioritetai, o ne keturi regioninių lygmenių ir taip pat sumažinamas koncentracijos e, laipsnis, įtraukiant įvairius socialinius partnerius. Labai svarbu, kad vietos valdžios institucijos dalyvautų šiuose procesuose, bet taip pat ir socialinės įvairios tikslinės grupės, taip pat nevyriausybinės organizacijos, jau rengiant e, pačius finansavimo planus ir taip pat panaudojant lėšas iš ESF. Ir visą tai turėtų vykti sistemingai ir kryptingai. Taip pat reikia galvoti apie pakankamą finansavimą ir ne tik e, tiesiog teikti subsidijas, bet taip pat ir techninio pobūdžio paramą, kaip kad numatyta reglamento 108 ir 109 straipsniuose bendrųjų nuostatų reglamente. E, Prieiga prie e, remtinų priemonių, kaip ir mini komisija, yra e, skirta plėsti vietos ir regionų valdžios institucijų pajėgumus ir nereikėtų e, be abejo išimti ištaikymos ryties kai kurių e, regionų, kurie ir parodė jų pažangą praeitie, vis tiek jos reikėtų ir toliau remti ir taip pat e, mažesnės vietos valdžios institucijas taip pat e, smarkiau remti dėl to, kad jos galėtų plėsti savo institucinius e, gebėjimus. Be abejo, negali, nereikia pamiršti ir e, tvaraus e, miestų ar urbanizuotų regionų vystimos. Reikėtų per ESF remti tokias priemonės, kurios leidžia atsižvelgti į aplinkosauginius ir ekonominius tikslus atitinkamuose miestų regionuose, kaip ir numatyta pagal tarp vyriausybinius įvairius susitarimus. Dabar dar norėčiau pristatyti pasiūlymus dėl pakeitimų, kur siūlau kai ką patobulinti. Dar, pavyzdžiui, numatyti e, didesnę moterų ir vyrų lygybę, taip pat užkirsti kelią daugelįpai diskriminacijai. E, numatyti paramą ypatingai pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir taip pat pažeidžiamiausiams regionams bei e, savivaldybėms tikimės, kad bent jau anglų kalba versiją teksto turėsite iki gegužės 8 dienos posėdžio. Iki 31 dienos galėsite teikti pakeitimus, o birželio 21 dieną balsuosime. Okay, thank you very much indeed. Now... Ačiū. Nuširdžiai dėkojame pranešėjai, o dabar žodis šešėliniai pranešėjai, ponė Vukacijevskai, jeigu teisingai ištariau pavardę. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti už nuveiktą darbą pranešėjos. Turiu pasakyti, kad sutinku su dauguma jos iškeltų klausimų ir aspektų. Jie yra labai svarbus, galvojant apie mūsų komiteto kompetencijos rytį ir taip pat apie paramos gavėjus bei poveikį, kurios siekiame norime pasiekti realių rezultatų, panaudodami ES lėšas, panaudodami ESF lėšas. Turiu pasakyti, ponios ir ponai, kad Europos socialinis fondas yra viena esminių, pamatinių priemonių sprendžiant nedarbo, taip pat skurdo problemą. Bet taip pat turėtumėm investuoti ir į patį žmogų, užtikrinti mm, geresnės jo galimybės darbo rinkoje, jo kvalifikacija geresnė ir įsitraukimą į Europą 2020 e, strategijos tikslų siekimo. Taigi reikėtų ypatingą dėmesį kreipti į tausią raidą, į um, aukštos kvalifikacijos ar aukštos kokybės darbo vietų kūrimą um, ir į darbuotojų padėtį. Tada, manau, pasieksime ESF tikslus ir, ir galėsime fiksuoti konkrečius rezultatus. Man ši tema tikrai labai svarbi atrodo ir aš tą nuolat kartoju, kalbėdama apie ESF. Tai yra, kad fondas turėtų veikti taip, kad būtų galima įvertinti taip pat ir um, rezultatus. Aišku, reikia kiek manoma geriau įsisavinti lėšas iš Europos socialinio fondo, bet jas panaudojant turi būti ir kas nors realiai pasiekiama. Turi būti sukuriama daugiau darbo vietų, aukštos kokybės darbo vietų. Ir čia visiškai sutinku su pranešėjos nuomonė. Reikia daugiau lankstumo skirstant lėšas iš ESF. Ta taip pat nuolat minime komitete ir esu įsitikinusi tuo, kad tikrai negalime šio dalyko išleisti iš akių. Yra skirtumų tarp regionų ir nėra vieno vienintelio recepto tinkamo visiems regionams ar visoms šalims. Todėl, manau, negalime rinktis pernelyg um, sustabarėjusių metodų, bandydami remti regionus. Programavimo ar planavimo srityje reikėtų atsižvelgti į faktą, kad dėl atitinkamų nuostatų, pavyzdžiui, ketvirto straipsnio reglamente kreipiamas dėmesys į su dėrėjimus susijusius klausimus, susiderinimus susijusius klausimus ir tikriausiai trečiam straipsnį dar būtų galima formuluoti viską konkrečiau, kad būtų aišku, kada galima imtis intervencijų be abejo nepamirštant e, išsikeltų tikslų. Rodiklių klausimas taip pat e, pabrėžtinas, hmm. galvojant apie veiklos programas. Reikia būtinai pasirinkti tinkamus rodiklius, kad būtų galima realiai įvertinti paramos veiksmingumą, galvojant apie programos dalyvius, apie poveikį, kuris buvo pasiektas arba turėtų būti pasiektas, pritaikant įvairias priemonės. Jeigu tik tai remsime statistiniais duomenimis, bet net žvelgsime į regioninius ir vietos ypatumus, o tik tai iš viršaus primesime tam tikras e, taisyklės e, ar metodikas, tai nieko nepasieksime, tarkime, jeigu pagalvosime apie švietimo sritį ar praktikos, stažuočių, papildomas vietas sukūriamas. Neretai vertinant, pažiūrėjau, stažuočių sritį ir atsižvelgiama į žmogiško išteklius faktorių. Ir tikriausiai Pranešime dar ir apie šios klausimus bus e, detaliau kalbama, galbūt e, bus atsižvelgta į atitinkamus pakeitimus. Bet būtinai reikia stiprinti ESF e, veiksmingumą. Dit, Frau Schroeder. Labai ačiū, ponė Šešėlinė pranešė. Dėkoju. Dar neturime pranešimo teksto, tad labai jo laukiame, kol kas dar negalėjome į viską pasigilinti dėl šios priežasties, nors iš principo jau galima pasakyti, kad mes kaip šešėliniai pranešėjai jau aptarėme kai kuriuos pagrindinius aspektus ir tas ir atsispindėjo jūsų įvadinėse pastabose. Pirmiausiai, kas pasakytina dėl ketvirtos straipsnio trečios dalies ir programavimo. Čia buvo kiek apribotas, mm, apribota ta nuostata ir mano manimu, ji visai nepriimtina, taip kaip siūloma komisijos, todėl savo ruoštų pateikiau pasiūlymą. Nežinau, reikėtų kalbėti apie investavimo prioritetus. Net jeigu ir padidinsime juos nuo 4 iki 6, vis dėlto vertinant praktiškai, liksime priemonių lygmenyje. Nes jeigu, pavyzdžiui, galvosime apie programas konkrečiai, tai jau net ir septynios gal programos išeis. Gal aštuonios ar devynios, jeigu įtrauksime paramą maisto produktais, jeigu dar galvosime apie skurdą ir įtraukti, vėl prisidės papildomi tikslai ir nebus logiška išplėsti tos prioritetų, tas prioritetų sritis. Reikėtų, man atrodo, geriau pereiti prie teminių tikslų. Ir ESFRA irgi tas pats yra daroma. Mes perke, perkeliame viską į tematinį lygmenį. Ir tai reikš, kad ESF lėšomis yra remiamos pagrindinės sritys, pagrindiniai teminiai tikslai, kurių yra 11. Ir mano manimu tai reikštų, kad regionai įsipareigoja e, siekti atitinkamo rodiklio, panaudoti tiek ir tiek lėšų trims pagrindinėms teminėms sritims. Pagal devintas straipsnį bendrųjų nuostatų reglamente užimtumas yra tas sritis viena iš trijų, socialinė įtrauktis ir kova su skurdu bei švietimas, mokymai, mokymasis visą gyvenimą, kvalifikacijos kelimas. Šias rytis reikėtų remti. Ir regionai susiduria su 16 investicinių prioritetų e, ar gali rinktis iš 16 investicinių prioritetų, kuriais remiantis galima siekti tų tikslų trijų. Ir tokį metodą taikydami panašiai kaip ir e, regio, kaimo plėtros e, fondo kontekste e, bus galima veiksmingiau panaudoti lėšas. Aš pati savo ruoštų būtinai pateiksiu savo pasiūlymus, per savaitgalį padirbėjau dar ties tuo su daugeliu asmenų ir subjektų kalbėjausi ir buvo man pasakyta, kad tas pasiūlymas tikrai yra geras, supaprastinantis viską ir aš jį jums persiusiu raštu, pasigilinę į jį, manau, viską labai puikiai suprasite. Taip pat dar paremčiau jūsų mintį dėl partnerystės principo dėgymo, tai yra šeštasis straipsnis. Ir dar, dėja nėra Mm, komisijos atstovo iš DG regio. Jau jam reikėjo šiandien smarkiai pakovoti ginant savo koncepcijas, nes mes jas smarkiai kvestionavome. Bet vis dėlto, jeigu pažvelgsime į pirmą straipsnį, ką čia komisija sugalvojo, manyčiau taip. Viena vertus, vienai pusiai yra suteikiama galimybė apskritai kalbėti su administracijos įstaigomis. Čia galima pasiremti gerąją praktiką ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas tą praktiką jau puikiai pristatė. Yra teikiama parama pasirengimo etapu, galima konsultuotis dėl programų, e, planavimo ir taip toliau. Ir čia partnerystės principas veikia puikiai. Ta komisija suprato ir numatė tiesiog paprastą fiksuotą dydžio su, su, subsidija ir išmoka Global Grant. Gerai, bet taip pat komisija sako, kad reikėtų viską finansuoti pagal prioritetinės e, ašis investavimo, bet tai yra visiška nesąmonė, turiu pasakyti, nes partneriai taip išeitų kiekvieno prioriteto srityje turėtų dar konkrečiai paraišką pateikti, dėl paramos tam, kad būtų galima dėl visos programos kalbėti su administracinė įstaiga. Nuo pat pradžių aišku, kad tokia praktika visiškai nepasiteisins, užluks. E, jeigu komisijos atstovas e, čia sėdėtų, aišku, irgi matyt nuginčytų visus tuos dalykus labai puikiai ir gintų savo koncepciją, bet vis dėlto negalima iš organizacijos reikalauti, kad ji kreiptųsi į X, N plus vienas valstybių narių valstybės narės institucijų tam, kad galėtų užmėgsti dialogą ir vykdyti programą, kuri iš tiesų kuria pridėtinę vertę Europai. Iš tikrųjų reikia galvoti apie geresnių galimybių suteikimą. Ir čia, manau, reikės išbraukti tam tikrą teksto dalį ir matyti susipyksime dėl to su komisija, bet tai yra neišvengiama. Ir dar vienas dalykas man rūpintis tam kontekste yra tas pats rodiklių klausimas, čia matyt reikės ilgesnės diskusijos. Su Jan Olbrechtu jau panašiai esame diskutavę dėl EFRE, dėl kaimo plėtros fondo. Reikia bendros koncepcijos ir vertinimo viena vertus, bet yra ir kita stovykla, pavyzdžiui, ponas Panistero ir ponė Kriel mano, kad reikėtų čia pusę dalykų išbraukti ir tuomet apskritai net nelieka jokių rodiklių. Uh, Bet manau, kad reikėtų padiskutuoti apie tai, kokia struktūra turėtų būti vis dėlto tų veiklos rezultatų, formavimo, koks vaidmuo tų rodiklių. Aš manyčiau, kad rodikliai viena vertus yra gerai, kita vertus, jeigu turėsime galvoje reglamento lygmenį, teisės akto lygmenį, ir paskui pereisime prie rodiklių esmės turinio, tai pamatysime, kad tikrai čia labai daug yra tik tai tuščių žodžių, bet mažai turinio, mažai prasmės. Jeigu minėsime, pažiūrėjau, asmenis tam tikro amžiaus, nuo tokio amžiaus iki 64 metų amžiaus, kurie susirado darbą ir tai bus rodiklis, gerai, puiku, gražu, bet neaišku, ar, ar tai buvo darbas E, kuris leidžia jiems iš tikrųjų oriai išgyventi, ar vis dėlto jie dar kreipiasi į socialinės apsaugos įstaigas ir prašo papildomos paramos tam, kad galėtų išgyventi, viso to neparodys tas rodiklis. Ir taip pat nepasako jis, ar tas sutartis darbo praėjus dviems mėnesiams e, galbūt nepasibaigs. Galbūt pasibaigs arba neaišku, ar, ar nėra ypatingai mažas atlyginimas mokamas už tą darbą. Taigi apie įdarbinimo užimtumo tikslus tas rodiklis nieko nepasakys. Dėl to reikėtų iš principo apsvarstyti tai, kaip mes ketiname elgtis su tais rodikliais. Ponas Olbrechtas tikrai nuolat užbėga mums už akių ir jis visą laiką mm, daug ką iš anksto žymiai geriau supranta ir sakė, kad bus e, siūlo, siūlomas atitinkamas reglamentas su rodikliais ir kai kurie e, yra formuojami žemesnių lygmenių, o kiti susijęs su rezultatais jau konkrečiais pasiektais, aišku, yra prasmingesni. Neįmanoma garantuoti, ar, ar, kad žmogus tikrai ilgą laikotarpį dirbs, bet vis dėlto jam, pavyzdžiui, buvo suteikti kursai, jis buvo perkvalifikuotas. Nors yra ir kitų rodiklių, kurie niekaip neveikia ir nepasiteisina. O jeigu mes norime suteikti teisės akto pobūdį tokiam dokumentui ar rodikliams. Iš tikrųjų, surišame rankas adresatams Europos socialinio fondo subjektams, kurie gauna tą paramą arba ją administruoja. Aš manyčiau, kad būtinai reikėtų, kad e, struktūriniais fondais būtų galima pasiekti Europo 2020 tiklų, tiks, tikslų, bet e, dabartinės koncepcijos tikrai to negarantuoja. Tad kreipiuosi į visus, kad susėstumėm prie vieno stalo, pakalbėtumėm apie prioritetus, apie CSF, apie rodiklius, apie visus tos pagrindinius aspektus. Ir jeigu vis dėlto renkamės teisinio, teisinį pobūdį teksto, nežinau, ar netliksime patys savo meškos paslaugos Ar, ar nesurišime net ir patys savo dar labiau rankų? Apie tai reikėtų pakalbėti. Ačiū. Herzlichen Dank, äh, Mr. Äh, Van Nistelrooy, please. Van Nistelrooy, prašom. Labai ačiū. Ypač dėkoju už tą e, išsame analizę, kurią ką tik išgirdome. Mm, labai dėkojame pranešėjai Norėčiau prašyti, kad jūs mums savaitgalį atsiųstumėte darbą. Bus labai malonu pamatyti dokumentą. Jūs labai aktyviai e, veikiate ir užimtumo komitete, taigi ten turite taip pat e, kovoti net dvigubai. E, du komitetai šioje sityje labai aktyviai dirba, kaip sakėte. Reikia kaip galima labiau siekti siekti užtikrinti bendrą sistemą. E, jau anksčiau sakiau, kad šiek tiek keista yra tai, jog šalis gali nuspręsti, kuriuo lygmeniu jos naudoja socialinį fondą ir regioninės plėtros fondą. Jeigu norime užtikrinti sinergijas ar e, daugelio fondų panaudojimą, Reikia dirbti tuo pačiu lygmeniu. Kai kurios šalis naudoja vieną fondą regionių, kitą nacionalinių mastų ir tada sakoma, kad reikia bendradarbiauti taip, kad būtų visiems viskas aišku bet tai nėra aišku. Reikėtų geresn, geriau koordinuoti tuo pačiu lygmeniu viską, nes kitaip kaip galima regionams ar miestams pasakyti, kad mes siekėme tos pačios darbo tvarkės Europa 2020 tikslų ir pagal panašius principus jeigu kalbėsime apie skirtingus lygmenis valstybėje. Aš norėjau tik tai šiomis mintimis papildyti jūsų požiūrį į sistemiškumą tai turėtų atsispindėti. Mes e, esame toks nusaikus komitetas ir turime pasakyti, kad reikia viską suderinti. Jeigu reikia įrašyti kažką į partnerystės sutarimą, tai reikėtų e, sustiprinti tekstą dėl regionų ir miestų ir tokiu būdu užsitikrinti geresnį politikos bendradarbiavimą. Dėkuoju, ar komisija norėtų ką nors pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Daug negaliu pasakyti apie pakeitimus, nes jų nematėme, tačiau atrodo, kad kai kurie mm, padės mums patikslinti reglamentą, e, aiškiau kai ką išdėsti, labai laukėme pranešėjos teksto, ypač labai įdomios mintis dėl lyčių lygybę, e, antidiskriminavimo priemonės ar suinteresuotų šalių įtraukimą dėl e, maisto vargingiausiems gyventojams programos. Negaliu dėja kol kas e, pasakyti daugiau, negu kad pasakė komisaras Andor per paskutinę plenarinę sesiją Strasbūre. Komisija pasinaudos iniciatyvos teisę ir pateiks konkretų pasiūlymą e, tokiai programai m, tęsti. Galbūt ta programa bus kitokio formato, negu kad egzistuoja dabar, bet tai tikriausiai bus po vasaros atostogų ir nebus e, labai griežtai susijęta su socialiniu fondu. Tai e, bus socialinio fondo reglamento dalimi. Kitos e, pastabos gal kai ką sėksiu paaiškinti. Dėl rodiklių reikėtų pakartoti, kad mes siūlome visiems reglamentams, e, reglamentuojantiems e, fondus minimalius bendruosius rodiklius ir manome, kad galime sustarti su valstybėmis narėmis dėl jų privalomo naudojimo. Taip e, bus rodikliai skirti atskiriems fondams ir pagal atskirius prioritetus, kurie bus uh, plačiau negu bendroji sistema, negu e, regionės plėtros fondo reglamente, nurodyta ar socialinio fondo reglamente, bet mes pirmiausia turime galvoti apie privalomą minimą visiems, dėl to e, turėtų pavykti susitarti, dėl to norime e, daryti šį skirtumą galutinėme dokumente. E, ir taip pat e, mes norėsime jums, jūs informuoti apie bendrus fondų rezultatus ir paskui bus papildomai teikiamos ataskaitos pagal prioritetus ir programas nacionalinių ar regionių lygmenių. Dėl koncentravimo mechanizmo, e, manau, kad paaiškinau jau kai ką, kodėl mes manome, kad socialiniam fondui siūlomas mechanizmas yra teisingas manome, kad neturėtume prašyti valstybių narių ar regionų e, daryti skirtumą tarp užimtumo socialinės įtraukties, švietimo ar užimtumo, tačiau konkrečiau kalbėti e, pagal e, kiekvieną iš teminių tikslų siūlomų fondui ir mes laukiame išbaigtų pasiūlymų, kuriuos pateiksite jūs ir užimtumo komitetas. Dar dėl šešto straipsnio pirmos dalies. Jo prasme, e, kiek tai susijusi su e, bendra dotacija ir e, konkrečių komisijos direktoratu, tai yra galimybė valstybėms narėms ar regionams deleguoti visą ar dalį programos, jos gyventinimo nevyriausybinėms organizacijoms. Nėra tas pats kaip per ITI e, e, iniciatyva, bet e, tai yra tam tikrų programos dalių delegavimas, perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms. Dėl to mūsų nuomonė bendrąją dotaciją reikia sėti su konkrečiu prioritetu. Pavyzdžiui, Raudonasis kryžius Ispanijoje čia programoje dalyvauja E, ir tai yra arba mm, sveikatos e, ar, ar e, užimtumo sritis. Reikia galvoti apie institucinius pajėgumus nevyriausybinių organizacijų, bet tai jau yra kitas dalykas. Mes apie tai kalbame šešto straipsnio antroje ir trečiosiuose dalyse. Dėl rodiklių dar norėčiau pakartoti tai, ką sakė ponė Šiuter, jeigu mes norime e, sukurti veiklos rezultatų sistemą, tai gal ir atsisakyti visų rodiklių. Kyla klausimas, kam reikalingi rodikliai, jeigu nesusėsime jų su e, veiklos rezultatų sistema. Man atrodo, Nikolas Matin taip pat pasakė viską, ką reikėjo pasakyti. Marija, ar e, norite pasakyti dar ką nors? Labai ačiū pirmininkė, labai dėkoju visiems, e, kurie išsakė savo e, pastabas ir atsiprašau, kad anksčiau negalėjau pateikti teksto. Antrą gegužės savaitę galėsime susitikti ir aptarti konkrečiau temas ir pateiktus pakeitimus. Dėkoju poniai Lukaščenkai už išsakytas pastabas ir Atsiprašau, poniai Lukasievskai. Ir mes e, turime galvoti apie žmonės, nes tai yra Europos socialinio fondo prioritetas, taip pat e, darbo vietų kokybė. Mes e, turime galvoti apie rezultatus, bet tai nėra lengva. E, reikia galvoti apie Europos e, socialinio fondo darbą, jos sėkmę. Čia aš reaguoju į tai, ką sakė e, ponė Šrioter. Mes turime e, užtikrinti, kad žmonės galėtų grįžti į darbo vietą. Pažiūrėkime, kiek žmonių išeina iš darbo rinkos, jie sugrįžta. Dabar pasakysiu, kad kai bus išspausdintas dokumentas, tai tada uh, E, mes galėsime aptarti jos pasiūlytą mintį. Dėkoju ponui Vanisteroj. Taip, yra būtina užtikrinti vientisumą tarp e, fondų. Reikia e, galvoti apie e, Europos socialinį fondą, kitus fondus. Dar norėčiau padėkoti komisijai už mums pateiktą informaciją. Tikiuosi, kad e, galėsime dirbti toliau. E, galėsime kalbėti apie tolesnius darbus ir iki vasaros gausime pagalbą. Ačiū, dabar galim pereiti prie 13 klausimų. Sorry, I'm just, I just have no, no further decision. So we move now to... Taigi, 13 darbo tvarkės klausimas. Mūsų komiteto nuomonė dėl įgaliojimų trišalėme e, susitikime dėl 2013 metų biudžeto. Džordžas Tavrakakis. Ačiū ponė pirmininkė. Μια χρονιά η συζήτηση για την κατάρτιση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται. Ir šiais metais mes ir vėl kalbame apie e, biudžetą, kaip ir ankstesniais metais, ir finansų ir ekonominė krizė daro smarkų spaudimą ES valstybių narių biudžetams. Be abejo, reikia kalbėti apie nacionalinius biudžetus, apie tai, kad e, sąlygos yra tikrai labai sudėtingos, bet vis dėlto galvojame, kad biudžeto konsolidavimo procesą turėtų e, lydėti taip pat ir e, konsolidavimo procesai ir kitose srityse siekiant užkirsti kelią neigiamoms pasiekmėms. Bet vis dėlto iki šiolinė praktika jau pasitvirtino ir sanglaudos politiką reikėtų naudoti kaip priemonę siekiant didesnio augimo ir užimtumo. taip pat būtinai reikia atsižvelgti ir į regioninius poreikius. Tai būtų vien, vienas iš būtų išvengiant skirtumų tarp regionų ir e, subalansuojant e, ekonomikos raidą visoje Europos Sąjungoje. Be abejo, e, šis dokumentas jau buvo nagrinėtas biudžeto komitete ir visos anglodo politikos e, gyvenimas 2011 metais buvo susijęta su visa eile e, vėluojančių mokėjimų. Ir panašu, kad dalis e, tų e, vėlavimų persikėlė 2012 metus. Lapkričio mėnesį įvyko taikinimo posėdis dėl 2012 metų biudžeto. 16 valandų jis užsitėsi ir vyko tikras ping-pong mūšis tarp e, tarybos ir komisijos, buvo ginčiamasi dėl biudžeto detalių ir tai be bejonės mm, e, sustabdė e, tarybos darbą. Tarybai pavyko sumažinti mokėjimo signavimus, vadinasi, parlamente mes galėjome, e, turėjome tiesiog svarstyti greitai, kad dar labiau nebūtų vėluojama. E, šioje nuomonėje aš išreiškiu susirūpinimą, nes e, man atrodo, kad jeigu darysime spaudimą mokėjimo signavimams, atsiras daugiau problemų. Tai turės įtakos anglaudos politikos panaudojimui ir išlaidoms. Aš e, tikiuosi, kad komisija ir taryba parems parlamentą, kuris nori šias problemas išspręsti ir tada nesusidarys dar daugiau papildomų problemų dėl vėlavimo 2013 metais tai, kad truks mokėjimo signavimų, e, sukels realią grėsmę projektų įgyvendinimui praktikoje. Nepamirškime, kad reikia e, mokėjimo signavimų e, pagal pirmą B dalį. Todėl nereikia daryti klaidos, kurią daro taryba, kai bando kištis į valstybių narių planavimą. Ir E, formuodamas nacionalinius biudžetus, valstybės neretai pasinaudoja klaidingą informaciją. Turime labai tvirtai pasisakyti prieš tokius e, nepagristus mokėjimo signavimų mažinimus. Ir baigdamas norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas e, dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų yra gegužės 11 diena. Taigi, toks yra pakeitimų patikimo terminas. Ačiū uždėmesi. Ačiū, kaip suprantu, tarp mūsų nėra nei vieno šešėlinio pranešėjo. Dar kas nors norėtų kalbėti? François Alfonsi. Žiūriu jūsų pavardę, bet jūsų nematau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš paprasčiausiai, ponui Savrakakis, noriu pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, ką jis parašė. Manau, kad jis puikiai išaiškino prioritetus. E, biudžeto 2013 metų biudžeto diskusijos e, šiek tiek atspindi diskusijos dėl ateities e, dėl gairių, dėl būsimos daugiametės finansų programos. Mes jau dabar pavargom, pranešėjas atsiprašo dėl daromų klaidų. Ir e, mes dabar jau aiškiai pasakome, kad regioninė plėtra, sanglaudos fondas E, turi būti išlaikytas, kad mes galėtume sureaguoti į krizę, kurią dabar išgyvename. Padėtis e, e, dabar yra tarsi kontraciklinė. Mes turime reaguoti į dabartinius sunkumus, kad iš tų sunkumų išeitume. Ir pranešime labai akivaizdžiai yra pasakyta, kad mūsų keliami tikslai tenkina ES interesus ir ES kelias į išbridimą iš krizės yra būtent stiprinant regionų politiką ir sanglaudos politiką. Manau, kad šiame pranešime tai yra padaryta labai gerai ir šiandien labiau negu kada nors anksčiau e, turime akcentuoti, kad finansinės pastangos sanglaudos politikoje kartais, e, yra, e, šiek, kartais šiek tiek susviruoja, o taip neturėtų būti. Ačiū, ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai jūs galite sureaguoti, ponė pranešiau. Labai ačiū. Aš norėčiau tik padėkoti ponu Alfonsi už e, išsakytą komentarą. Aš e, labai mielai e, perskaitysiu pakeitimus, jeigu kas nors juos pateiks. Ir aš tikiuosi, kad visi kartu sukursime tvirtą, vieningą parlamento derybinę poziciją. Dabar jau E, belieka laukti trialogo, nes dėrybos dėl 2013 metų biudžeto jau arti. Ačiū. Pateikimų pati, pakeitimų pateikimo terminas. Gegužės 3 diena, 12 valanda. 14 uh, punktas. Wojciecho Michał Olejniczek nuomonė dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros. Žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dokumentas, kurį parengė Europos komisija, apibrėžė kriterijus e, transeuropinės energetikos infrastruktūros projektų sąrašui nustatyti. Tai yra bendro intereso projektai. E, infrastruktūros stebėsenos e, sistema, taip pat e, mechanizmas daromas sistemetingesnis. Be to piliečiams yra aiškiau numatoma paramos gavimo procedūra. Analizuojame atskiri sektoriai, tokie kaip dujos ir nafta. Be to, šiame pasiūlyme yra numatyta 12 prioritetų ir energetikos koridorių, o infrastruktūros projektai, kurie apima šios tikslus ir bendras finansavimas taip pat yra įvardinti. Tai labai geras žingsnis į priekį, nes sumažėja laikas leidimams suteikti e, svarbiausius infrastruktūros projektų atvejais. Šiuo metu tas e, laikotarpis užsitėsi nuo 10 iki 12 metų, mes norim, kad jis sumažėtų nuo 2 iki 3 metų. E, pelnas yra komercializuojamas, tačiau kaštus dengia vietos bendruomenės, kad būtų galima užtikrinti kad būtų galima užtikrinti, jog šis, e, ši metodika būtų pakoreguota, aš norėčiau, e, kad būtų užsakytas, už pareikalauta regionų dalyvavimo šių projektų apibrėžime. Uh, E, siūlomais pakeitimais mes stengiamės užtikrinti, kad projektai būtų geriau subalansuoti, kuo pelningesni, o bendras finansavimas būtų suteiktas tik tiems projektams, kurie e, turi, atneša didelę išorinę naudą. Taip pat norėjau atidžiau pažvelgti dujų sektorių Europoje, tai yra regionų reikšmės klausimas, todėl bendrų visuotinės reikšmės projektų sąrašo parengimas turėtų apimti ir plataus masto dujų infrastruktūrą. Tada mes apimtume energetikos terminalus, požeminius dujus, požeminės dujų saugyklas ir panašiai. Dujos nėra atsinaujinantis energijos šaltinis, tačiau daugeliu atveju dujos yra naudojamos E, vietoj anglies kaip kūro. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad ateities investicijos Europos infrastruktūra neturėtų būti tokios sudėtingos. Procedūra turėtų būti lengvesnė ir turėtų būti tariamasi su visomis interesuotomis pusėmis. O nuomonė atitinka bendrą uh, e, ataskaitos pranešimo dvasę. Ačiū toliau Kolarska Bobinska apie pavardų. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję również Panu Olejnik. Ačiū ponė pirmininkė. Aš taip padėkoju ponu Leiničiak už jo pristatytą nuomonės projektą. Sutinku su tuo, kad komisijos pirminis pasiūlymas yra labai geras. Ir aš taip pat manau, kad pakeitimai, kuriuos pasiūlė ponas Reiničiakas, yra labai geri. Ir juos galėtų parengti mūsų politinės frakcijos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du svarbius klausimus. Pirmiausia, mano nuomonė, reikėtų šiek tiek suabejoti tuo, kaip sprendimų prieimimų procesas vyksta regioninėse grupėse. Ypač, kai kalbam apie pavienius atrenkamus projektus. Šių grupių organizatoriai turėtų neturėti teisės kalbėti šiuose diskusijose. Pranešėjas iš ITRE komitetos sako lygiai tą patį. Ono Soleinišekas taip pat patvirtino mano mintį. Susikirstų interesai, jeigu organizatorius priimtų sprendimus dėl pats savęs. Kitas dalykas - vėlavimas įgyvendant projektus ir galimybės organizuoti viešuosius pirkimus ir aukcionus. Kas galėtų tą daryti, kas turėtų tą daryti? Europos komisijos pasiūlyme šis klausimas aptartas labai bendrai. Nėra jokios konkrečios informacijos apie pradinės tenkintinas sąlygas. Taryba pasiūlė, kad tokios e, detalės būtų surašytos komisijos pasiūlyme, todėl aš visapusiškai remiu tarybą šiuo atžvilgiu. Tačiau aš manau, kad ne Europos komisija turėtų uh, kalbėti apie viešuosius pirkimus ir konkursų organizavimą. Tai turėtų būti regionų administracijos rankose, nes ji yra labiau susipažinusi su regioninėmis aplinkybėmis ir specifika. Aš norėčiau pasiūlyti tris pakeitimus šio požiūriu. Taip pat pasiūlysiu pakeitimą dėl keitimos informacija su vietos ir regionų bendruomenė. Bus pateikta daug kitų pakeitimų, bet didžioji jų dalis bus redakcinio techninio pobūdžio. Manau, kad ši nuomonė turėtų būti priimta kuo greičiau ir noriu padėkoti nuomonės autoriui už puikų bendradarbiavimą. Torerio nėra salėje, Karimos Deli irgi nėra salėje. Nėra daugiau šešėlinių pranešėjų. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Jeigu ne, Vojcechui dar suteiksiu žodį. A, uh, the commission would like to, to say a few words also. I don't Ar kas dar norėtų keletą žodžių pasakyti? Ar komisijos e, atstovai yra, kurie norėtų sureaguoti? Komisijos atstovai. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjų už pranešimą ir komentarus. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs e, pateikėte tokį pranešimą. Manau, kad ten yra daug gerų minčių ir idėjų. Ir aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti jūsų rekomendacijas. Aš nekalbėsiu apie pakeitimus, su kuriais mes sutinkame, todėl paminėsiu tik tai e, problematiškesnius klausimus. Jų nėra daug. Aš manau, kad jeigu mes kalbės, pradėsime kalbėti apie siūlomą į šeštą pakeitimą, prioritetinių kriterijų nustatymas, apibrėžiant visuotinės reikšmės e, projektus. Tai turėtume suprasti, kad tokie pat kriterijai turėtų būti keliami energetikos ir klimato kaitos tiksluose. Tvarumas, e, vieningos rinkos e, įtvirtinimas ir panašus dalykai. Taip pat reikėtų papildyti šį tekstą uh, E, priedų dėl to, kaip politikos tikslus būtų galima išmatuoti. Dėl 13 pakeitimo jame kalbama apie paskolas ir užstatą. Jei teisingai suprantu, čia kalbama apie Europos investicijų banko paskolas statybų projektams. Tai yra sveikintinas e, pakeitimas ir tikimės, kad Europos investicijų bankas sustiprins investicijas reikalingus energetinius projektus. Tačiau toks pakeitimas e, greičiausiai turėtų būti įrašytas ne į mūsų reglamentą, e, o ten, kur e, Europos investicijų bankų politinis mandatas yra apibrieštas. Pagal 15 straipsnį kalbame, 15 straipsnį kalbame apie finansinės priemonės, apie kapitalą, apie Europos investicijų banko ir kitų viešųjų bankų finansavimą. Tai yra tas rytis, kurioje Connecting Europe priemonė e, galės e, būti aktuali, galės jį būti finansuojama. Todėl mes e, siūlome, kad finansų priemonių straipsnis atitinkamai būtų pakoreguotas. 16 pakeitimas. Ten yra kalbama apie tai, kad pagal Connecting Europe Facility asignavimai projektams per sienas turėtų būti finansuojami mm, kitaip. Reikia pasakyti, kad labai didelis poreikis yra e, finansuoti energetiką iš privataus sektoriaus, tik rinkos tarifus nustatytų reguliuotojai. O mes, e, Europos e, Sąjunga, pagal Connecting Europe priemonę galėtume suteikti dotacinį finansavimą projektams. Mes žinome, kiek e, per tarifus gaunama įplaukų šiems projektams remti. Todėl reguliavimo institucijų nuomonės ir sprendimai mums yra labai svarbus prieš suteikiant lėšas. Todėl labai svarbu, kad 16 pakeitime, apie kurį aš dabar kalbu, būtų įrašyta e, reguliavimo institucijos nuomonė dėl to, kiek e, finansavimo dotacijų forma galėtų būti suteikta e, ir reguliavimo institucijos vaidmuo turi būti išlaikyta šiame tekste. Keletas komentarų dėl to, ką sakė, apie ką kalbėjo ponė Kolarska Bovinska sprendimų prieimimas regioninėse grupėse. Aš visiškai sutinku, ką jūs norite pasakyti. Perdavimo sistemų operatoriai e, turi savų interesų ir ne jie turėtų nuspręsti, kokie projektai bus atrinkti. Be bejonės, e, jiems e, tenka tam tikras vaidmo, jie infrastruktūrą planuoja, jie turi paaiškinti projektų esmę, bet aš visiškai sutinku, kad ne jie turėtų priimti sprendimus. Dėl viešųjų pirkimų Šiandien jau e, yra e, priimtas trečiasis vidaus energetikos paketas. Pagal jį reguliuojimo institucijos gali paskelbti viešuosius konkursus vėluojantiems projektams. Mes savo reglamente siūlome e, įtraukti e, e, galutinę gelbėjimosi priemonę, e, jeigu projektas nevyksta, o aš čia kalbame apie projektus, kurie yra naudingi nors, vienai, nors dviems valstybėms narėms, tai e, jeigu tie projektai vis tik nevyksta, Europos komisija galėtų paskelbti viešą konkursą. Taigi labai trumpai, aš tiek galėjau pakalbėti, sveikinu Jūs parengus tokį pranešimą ir noriu pabrėžti, kad e, tik pora vietų mums atrodo problematiškas. Kiti jūsų siūlomi pakeitimai yra labai geri, jie išaiškina tekstą ir jį patobulina. Ačiū. And, um... Labai ačiū pranešėjas. Noriu padėkoti už visas pastabas tiek kolegoms, tiek komisijos atstovai. Manau, kad toliau dirbdami galėsime kartu išplėtoti mintis parengti gerą dokumentą. Geresnį, kuris prisidės prie infrastruktūros plėtojimo pakeitimams 12 e, valanda, jeigu žiais trečią dieną. O dabar paskutinis darbo tvarkės punktas e, nuomonės e, projektas svarstymas, jį parengė Jens Gairis, tai e, Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir pranešimas šią temą. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai iš tiesų yra regionės plėtros komiteto rengiama nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Norima parodyti, jog Europos Sąjunga sugeba solidariai elgtis um, ir gali panaudoti lėšas tam, kad būtų paremti tie, kurie neteko darbo, kurie buvo atleisti masinių atleidimų iš darbo metu dėl globalizacijos. Ir ta priemonė yra labai akivaizdi, labai puikiai visų matoma Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas tiesa turi savo atskirą biudžeto eilutę, bet nėra numatyta biudžeto lėšų jam. Tik tai maksimali suma, bet ji nėra rezervuota šiam fondui, o tiesiog leidžiama iki tam tikros maksimalios sumos ieškoti iš biudžeto lėšų tuo atveju, jeigu valstybės narės teikia paraiškų pasinaudoti fondo lėšomis. Aišku, tai iš karto parodo, jog individualiai reikia tvirtinti pakeitimus biudžete. Nėra jokio automatizmo, nėra taip pat komisijos ehm, visapusiškų įgaliojimo, būtent ir parlamentas privalo tvirtinti pasiūlymus remti asmenis smarkiai nukentėjusius nuo masinio atleidimo. Ir komisija siūlo, kad ir toliau fondas būtų e, pritaikomas, nors taryba jau pasisakė dėl to, kad nori panaikinti jį. Tiesa, politiniai ginčiai dar vis vyksta dėl to, ar išliks ir toliau tas fondas ar ne. Dabar reikia pirmiausia dar kaip dėmesį į teisinį pagrindą. Taip pat kokius išvelgčiau pagrindinius pakeitimus, žvelgiant į fondo ateitį, yra tai, kad keičiasi asmenų grupė, išplečiama žymiai asmenų grupė, kuri gali pasinaudoti fondo lėšomis. Komisija siūlo ateityje taip pat ir um, ūkininkus įtraukti į šio reglamento taikymas rytį ir taip pat ir mažų ir mikro įmonių savininkus ar savarankiškai dirbančius asmenis – aš rengdamas e, regionų, regioninės plėtros komiteto nuomonės projektą stengiuosi atkreipti dėmesį į tai, kad e, reikia galvoti apie e, pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus, nes būtent jie nukenčia labiausiai nuo krizės ir taip pat m, mm, yra dar mažų, labai smulkių įmonių, kurios turi uh, E, mažą klientų ratą ir jeigu tų klientų nebeliko dėl krizės, e, jeigu buvo atleisti darbuotojai, kad ir keli, tai tuomet su tuo susijusi ir visa tiekimo grandinė ar paslaugų grandinė, nes ir e, konsultavęs tą įmonę asmuo nukenčia, taip pat ir atitinkamai galbūt reklamos kampanijas tą įmonę įvykdžiusi įmonė ar, ar darbuotojai. Taigi labai pažeidžiamas yra tos įmonės, kurios aptarnauja labai mažą klientų ratą. Dėl įvairių priežasčių manyčiau, kad e, ūkininkai nėra tokie pažeidžiami, kaip teigia komisija savo pasiūlyme. Iš tiesų, gali ūkininkai nukentėti dėl, pavyzdžiui, laisvos prekybos susitarimų. Bet manau, kad būtent Europos parlamento užduotis ir yra pabrėžti tuos aspektus tada, kai yra vertinami darybų rezultatai mm, laisvos prekybos susitarimų sudarimo. Ir neturėtumėm leisti, kad tokie susitarimai darytų neigiamą įtaką ūkininkams. Bet nereikėtų tiesiog ūkininkams imti masiškai em, padėti šio fondo lėšomis. Em, nes yra ir biudžete numatyta žemės ūkiui tam tikra lėšų dalis, jau, jau yra pakankamai. Ir taip pat ir apie mažas ir vidutinės įmonės tą patį galima pasakyti. Savo nuomonėje būtent bandžiau sutelkti dėmesį į šiuos argumentus ir į tuos straipsnius, kuriuos siūlo keisti komisiją ir su nekantrumu lauksiu kolegų pasisakymų. Elisabeth Schrecke, please. Panašiūtė. Iš tiesų labai jau mažas tas mūsų ratelis čia išmanančių fondo šito ypatumus. Aš priklausau tam mažam rateliu ir buvau šešėlinį pranešėję socialinių reikalų komitete dėl pirmojo reglamento. Ir pateiksiu keletą principinio pobūdžio pastabų, nes žinau, kad e, užimtumo reikalų komitete net nenumatytas joks darbų tvarkaraštis skirtas šiam, šiam pranešimui nagrinėti, kadangi yra kai kurių principinių dalykų, kaip kad, pavyzdžiui, kaip yra su kompetencijos pasidalymu, kas atsakingas bus už mm, tuos e, papildomai traukiamus žemės ūkio klausimus, tai turiu pasakyti, kad pranešėjas net negali pradėti darbo savo, kol neišaiškinti šie dalykai. Ir dabar yra bandoma sistemą šiek tiek keisti, komisija nepasisako už tai, kad būtų keičiami biudžeto aspektai ir nėra numatytas joks galutinis terminas, net ir ponia Harkin, pagrindinė pranešėja, tikrai nieko nežino, arba jeigu žino, būtų labai malonu, jeigu ji su, tuo su mumis pasidalytų, nes tikriausiai nebent ką, ką tik ir sužinojo, kadangi aš kol kas nieko apie tai negirdėjau. O, o su tais dalykais susiję labai daug ir kitų aspektų. Reikia konstatuoti tą faktą, kad šis fondas iš tikrųjų yra maitinamas ESF fondo lėšomis. Oficialiai galbūt sakoma, kad ES biudžetas um, yra ta vieta, iš kurios paimam, paim, paimami pinigai šiam fondui, bet iš tikrųjų tai yra ESF. Ir dar aš paminėčiau tai, kad jeigu jau iš vis ketiname tęsti fondo veiklą, tuomet turėtų jis likti toks, koks buvo, tiesiog ad hoc priemonė skirta reaguoti į ypatingas situacijas ir reikėtų žymiai labiau sieti jį su socialinio fondo kontekstu, kadangi tikrai m, mm, nepūskim miglos. Tikrai yra Europos socialinio fondo lėšos naudojamos būtent globalizacijos fondui. Ir kai žinosime konkretesnius dalykus, dėl sakiau, tų mano minėtų principinių dalykų, galėsime spręsti toliau. Ačiū. Toliau Šanas Kelly. E, labai ačiū. Jau darosi vėlų, taigi pabandysiu kaip galima trumpiau. Pirmiausiai turėsime apsispręsti, ar e, tęsti šio fondo veiklą ar ne. Ir aš asmeniškai manau, kad reikėtų. Bent jau pradžioje jis buvo labai palankiai sutiktas šis fondas, kadangi padėjo tiems, kurie nukentėjo nuo globalizacijos, nuo krizės. Dabar turime galimybę patobulinti šio fondo veiklą, pasimokyti iš padarytų klaidų. Ir jeigu dabar e, atsisakysime tokio fondo, mano nuomonė bus tikrai uh, negerai, ką galėtume pasiūlyti vietoj jo. E, egzistavo daug problemų su juo. Aš savo e, apygardoje tris kartus e, buvau įsikišęs dėl Forno paramos ir mes turime galvoti, kaip patobulinti jo veiklą. Vienas E, darbuotojas, kuris buvo atleistas, e, uždarant vieną įmonę, sakė, kad tai yra dovana iš Europos Sąjungos. E, taip pat toks požiūris darė dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl uh, tam tikrų laiko grafikų reikia apie tai galvoti ir taip pat uh, fondas nėra labai gerai naudojamas valstybėse narėse. Mes, jeigu jis uh, bus toliau, toliau gyvuos, reikia daug daugiau kontrolės taikyti ir sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, reikia labai svarbu, svarbu yra įtraukti socialinius partnerius. Taip pat e, kvalifikacijų e, dalykus kelti. Mes e, turime sumažinti ribą nuo 500 iki 200 ir galbūt kofinansavimo ribą pakelti, finansavimą iš Europos Sąjungos. Sutinku su pranešėjų, kad nereikia ūkininkų. Ir e, jeigu mes keisime fondo veiklą, tai turėtų būti kaip galima platesnė, kad būtų numatytas lankstumas. E, gali e, su Merkosiūr būti pasirašytas susitarimas, gali būti ir ne. E, atsiras problemų papildomų ūkininkams ir galbūt jie galėtų tada kreiptis dėl paramos, kad galėtų diversifikuoti savo veiklą. E, fondo svarbiausias dalykas yra užtikrinti galimybę darbo žmonėms grįžti į rinką. E, turiu galvoj žmonės užsimančius verslų, dirbančius verslo sektoriai ir ūkininkus galima uh, galvoti apie platesnį atsaką, didesnę naudą, jeigu pastarėjai bus įtraukti, o ne konkrečiai išbraukta ši kategorija. Kaip tą padaryti, dar reikia galvoti. Norėčiau, kad fondas būtų kaip galima plačiau apimantis, ieškokime sprendimų ir galvokime, uh, kaip e, atitinkamus sprendimus priimti. Dar kitas svarbus dalykas e, - laikotarpis, e, jo naudojimas turi būti daromas, turi būti kuo platesnis ir reikia atitinkamo lankstumo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Škotė sakė, kad e, atsakingi komitetai net nėra pasirengę jau susitarti dėl atsakomybės sričių, kas už ką bus atsakingas. Tad esu dėkingas jau mūsų komiteto nuomonės referentui už tai, kad e, buvo atkreiptas dėmesys į tai, ką reikėtų e, labiausiai mm, susitelkti. Šis fondas yra skirtas tam, Ar buvo skirtas tam, kad būtų galima sušvelninti globalizacijos padarinius tam tikrose regionuose, būtų galima sukurti papildomas darbo vietas, bet iki šiol dar niekas e, iš tiesų neapibrėžė, kas tai yra globalizacijos padariniai, bent jau kai kuriais atvejais. Ir jeigu bandoma dabar judėti link to, kad neigiamos pasiekmės dėl ES sudaromų laisvosios prekybos sustarimų būtų taip pat vertinami kaip, kaip neigiami globalizacijos padariniai ir, ir kad būtų dėl to e, norima remti ūkininkus, manau, kad visiškai yra nepriimtina. Taip pat būčiau už tai, kad ten, kur būdavo taip, kad įmonės struktūriškai silpnose vietovėse užimdavo monopolinės pozicijas ir buvo labai stiprios, o dabar nebegali išlaikyti ant kojų, kad būtų galima tada kištis ir, ir daryti intervencijas. Galbūt skamba gražiai, bet prieš keletą savaičių parlamente priėmėme sprendimą dėl to, kad Renault koncerno darbuotojai Prancūzijoje, kurie dėl koncerno vykdomos politikos prarado savo darbo vietą Prancūzijoje, kadangi koncernas nusprendė gamybą perkelti į Braziliją ir į Azijos kai kurias šalis, tiesiog dešimtys milijonų ES biudžeto pinigų Mm. buvo e, nukreipti būtent į, į Prancūziją, nors iš tikrųjų pati Prancūzija, pati valstybė ir, ir jos e, lėšomis turėjo būti gelbėjami tie darbuotojai. Taigi yra priežasčių, dėl kurių reikėtų labai kritiškai pas, pažvelgti į procedūras taikomas šio fondo kontekste ir būtinai reikėtų pasistengti E, rasti aiškės apibrieštis. Aš iš tikrųjų būčiau net ir už tai, kad apskritai nebeliktų šio fondo, bet reikėtų gal pirmiausiai apsvarstyti tai, kas yra tie globalizacijos padariniai realūs ir kas yra galbūt visai kitos priežastys tam tikrų pasiekmių, o ne globalizacija. Jūs taip pat norite pasakyti ne? Daugiau niekas nebenori pasakyti, taigi Jensas Gairis. Komisija dar atrodo norėtų pasakyti kažką. Taip? Atsiprašau, aišku, prašom, nesupratau. Pone Izabel Prondžinski iš komisijos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi dėl to, kad ši mm, diskusija vyksta, kas kalbam apie techninius politinius dalykus ir matome, kad e, remiama fondo veiklos, veikla ateityje. E, komisija labai daug ko pasimokė. Iš ankstesnės patirties vyko susitikimai socialiniais partneriais, e, suinteresuotomis šalimis, parlamento nariams, kurie buvo labai įsitraukę į šio fondo e, veiklą. Norėčiau uh, padaryti išvadas iš šių susitikimų. E, siūloma įtraukti ūkininkus, nes jie taip pat gali nukentėti nuo e, globalizacijos pasiekmių. Ir e, daug iš jų užsijima savarankišką darbo veiklą, taigi jie pagal dabartinį reglamentą nepateko po fondo pagalbos skaičių jiems reikėtų padėti, kad jie galėtų pakoreguoti, pavyzdžiui, savo veiklą ištikus sunkumams. Nėra tiesa, kad komisija jau apsisprendė dėl to, kad fondas, kad jo veikla turėtų būti nutraukta. Taryba e, pateikė savo nuomonę dėl krizinės e, išlygos pratesimo E, pasaulinė ekonomikos ir finansų krizėje taryba sudarė blokuojantį mažumą, kuri neleido e, tarybai priimti sprendimą ir išlyga dėl krizės, kuri e, galiojo iki praeitų metų pabaigos, paprasčiausiai nebeteko galios ir šiais metais nebetaikoma. Kita vertus, taryba pradėjo tik tai savo diskusijas iki septinto straipsnio nuo pirmo išnagrinėta, kitą savaitę nagrinėsime kitus straipsnius ir su taryba žiūrime į juos grinai iš techninio uh, požiūrio taško. Ir kad uh, ir tai yra techninė diskusija, politinė diskusija vyksta kitur šiuo metu. Manau, kad galiausiai uh, šis fondas priklausys daugia metės finansavimo programos paketui ir kad būtent taip dirbsime. Dėl e, fondo apriepties išplėtimo jau yra įtraukti agentūrų, e, per agentūrą samdomi darbuotojai, laikini darbuotojai. Ponas Garis apie tai kalbėjo, Daug labai darbuotojų dabar dirba pagal laikinas darbo sutartis, jie atleidžiami, e, jie, pavyzdžiui, gali dirbti ilgai bendrovėje, bet sutartis net naujinama, kai atleidžiami ir kiti nuolatiniai darbuotojai. Mes siūlome, kad reikia įtraukti nuostatas atitinkamas nesuinteresuoti asmenys. Ta pasiūlė uh, E, buvo kalbama apie tai, kad e, finansuojamas fondas iš Europos socialinio fondo. E, Deja, taip nėra. Tarp institucinėme sutarime labai konkrečiai pasakyta, kad lėšos numatytos rezervė ir skirtos globalizacijos fondui neturėtų būti skiriamos iš socialinio fondo ir kitų socialinių lėšų. Praeitais metais asignavimuose mokėjimams mes buvo, mes radome tam tikrų lėšų. E, tai buvo susijęs su socialinio fondo, jo nepanaudojomis lėšomis, bet e, taip nebebus, nes parlamentas e, nusprendė, kad mokėjimo signavimai bus iškart įrašyti atinkamą eilutę, kurioje atsispindės finansavimas šiam fondui ir tikimės, kad šių metų antrą pusę bus lėšos pervestos kai bus e, sužiūrėtos dar nepanaudotos lėšas pagal kitas eilutes šiandieną, šiais metais. Ir e, prašoma rasti asignavimų mokėjimams, jeigu per einamosius metus yra išnaudotos ne visos lėšos. E, pone Keli, E, problema fondo veikloje susijusi, susijusi iš dalies dėl to, kad valstybės narės pateikė prastos kokybės e, paraiškas. Labai e, reikia siekti, kad būtų išbaigti tie prašymai, paraiškos e, deramai, kad komisija nereikėtų prašyti papildomos informacijos. E, Išskirtinėmis e, sąlygomis priimami neišbaigti e, prašymai, bet reikia siekti juos pilną informaciją pateikti, kad e, pagalbos tikimo laikotarpis trumpėtų. Ponas Selis klausė apie globalizacijos apibrėžimą. Mes parlamentui pateikėme mm, savo apibrėžimą, kai kalbėdami su parlamentu šiuo klausimu ir kalbėjome apie tai, kokį pasitelkėme globalizacijos kriterijų. Ar fondas gali e, padėti bendrovai? Ne, negali, nes bendrovės privalo e, Europos ir nacionalinių teisės aktų gyveninti įvairias priemonės Buvo pateiktas pavyzdys, mes patikriname, ar įmonės imasi privalomų priemonių net jeigu jos tą padaro, bet darbuotojai neturi darbo ir tik tai tada siekiant juos įdarbinti kitur galima pradėti taikyti fondo nuostas. Tai ne bendroviai skirtas e, fondas, nes e, tuo metu, kai teikiama pagalba, jau bendrovė yra atsitraukusi ir darbuotojai yra atleisti, taigi ji nebedalyvauja. Tikiuosi, kad atsakiau į E, kilusius klausimus, bet jeigu dar bus papildomų, tai aš mielai juos atsakysiu. Dėkui, ponė Smolkova. Vienas klausimas, e, ponė, iš komisijos. Galbūt, kai neapsispręsime dėl globalizacijos fondo, e, galėtume gauti ir e, statistinių duomenų pagal valstybės narės sektorius, kam kiek buvo skirta pagalbos, kad žinotume, e, kurie sektoriai labiausiai nukentėjo nuo globalizacijos. Taip pat aš už tai, kad būtų įtraukti ūkininkai. Komisija. Labai lengvas atsakymas, aš atsiųsiu Jums nuorodą į mūsų svetainę, Jūs galėsite susipažinti su ši informacija, kas savaitę atnaujinama jį ir taip pat jie atsispindi mūsų metinėse ataskaitose. Gal galėtumėte sekretoriatui e, mūsų komiteto atsiųsti tą nuorodą ir mes e, pasidalysime informaciją. Pone Gairė, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Taip aš Tik trumpai noriu sureaguoti į tai, ką pasakė ponia Vacinskiai, komisijos atstovė. Aš esu taip pat ir buhalteris ir visą laiką turiu pakelti ranką ir paprieštarauti, kai pateikiama paraiška lėšams iš EGF fondo gauti. Tikrai nėra taip, kad visada yra um, e, globalizacijos fondas tinkamiausias e, lėšų šaltinis. Ir jeigu man reikėtų, pavyzdžiui, ieškoti lėšų, maitinti, maitinti būtent šį fondą, um, tikrai labai santūriai tai vertinčiau. Ir yra įvairių programų, kuriomis remiamos mažos ir vidutinės įmonės, būtent taip kaip ir kalbėjo komisija. Ir galima būtų lažintis dėl to, kad, pavyzdžiui, liberalai labai jau jautriai reaguos į tokius veiksmus. E, ir taip pat e, siejimas su ESF iš tikrųjų ir, irgi vertinu neigiamai vertinant iš politinės pusės. Uh, pateiksiu kai kuriuos pasiūlymus savo ruoštų dėl pakeitimų. Galima palaukti dar ir kitų kolegų nuomonės. Kol kas čia niekas nedega. Jeigu kažkas dar dėl ko nors nesutarė, mes galim tikrai orientuotis į numatytą darbų m, mm, tvarkaraštį iki balsavimo. Neižvelgiu čia jokių problemų, o kol kas tiesiog dirbame toliau su, su savo nuomonė. Dėl ūkininkų dar kartą. Galvočiau kiek kitaip negu ponas Keli. Kadangi manau, jog, u, jog sudarant laisvosios prekybos susitarimą lieka pakankamai dar laiko iš tikrųjų apsvarstyti ir ūkininkų padėtį, kam fondo nuostatas taikyti ir ūkininkams. Juk ūkininkai tikrai turi pakankamai laiko prisitaikyti prie laisvosios prekybos sustarimo. Gali būti numatytas perinamasis laikotarpis tą padaryti ir prisitaikyti prie galimų procesų. Nesu žemės ūkio srities ekspertas, kaip jau sakiau, esu buhalteris ir auditorius visų pirma, bet bent jau tiek išmanau apie žemės ūkio srities biudžetą, kad jame yra numatyta lėšų pakankamai remti ūkininkus ir jie nepaliekami likimo valiai. Man visiškai nepatiktų tai, jeigu EGF virstų lik prekybos e, centru, į kurį suplaukia visi, vos tik tai pajuto poreikį um, lėšų ar paramos. Ir gali būti taip, kad e, kai kuriuos komisijos pasiūlymus taryboje kas nors ir parems ir tai aišku yra visai suprantamas e, procesas, visai teisėta, bet vis dėlto nemanau, kad tai yra rimtas argumentas ir kad tuo atsižvelgiama į visų suinteresuotųjų šalių poreikius. Vis dėlto reikėtų kalbėti apie pačius pažeidžiamiausius asmenis kaip tikslinė grupė. Galima galbūt apie itin mažų įmonių savininkus dar kalbėti, nes iš tiesų tos įmonės e, būna, kad nukenčia smarkiai. Nors jeigu pereisim prie mažų ir vidutinių netgi įmonių e, klausimų ar srities, jau ir vėl e, manau, kad kelsime bangas dėl to, tikrai mums tas nepatiktų, žiūrėsime, kaip bus toliau. Now, following... Kolegos, situacija dabar tokia. Užimtumo komitė komitetas turi patvirtinti šį e, pranešimą e, numatytą birželio 21, tačiau e, Žemės ūkio komitetas paprašė pritaikyti 50-ąją taisyklę. Ta turėtų klausimą spręsti komis, komitetų pirmininkų sueiga 21-22 gegužės, paskui greitai pirmininkų sueiga. Gegužės pabaigoje jau tada žinosime, ar visas procesas atidėtas ar ne, dėl to, kad tie du komitetai e, pritars, renks bendrą nuomonę parlamente ar ne. Dabar yra pavojus, kad liks neiškumas, e, gali komitetų pirmininkų sueiga sureaguoti pozityviai prašymą, gali sureaguoti kitaip, bet e, šiandieną reikia apsispręsti dėl e, pakeitimų, gegužės trečia, siūlo tokią datą, mes turime parengti savo nuomonę nepriklausomą to, koks bus nu, priimtas galutinis sprendimas Žemės ūkio ir užimtumo komitetuose, savaitę ir kokio, kokie bus patvirtinimo terminai. Taigi, ar e, teik, e, neteiksime pagal šią datą pakeitimų, rizikuosime, ar. E, Ir rizikuosime, ar kaip tik nerizikuosime ir nustatysime datą, jeigu žiais trečia, e, iki kada galima pateikti pakeitimus. O jeigu situacija pasikeis, tada pasižiūrėsime, ar reikia kokiu nors papildomu pakeitimu. Aš norėčiau paklausti, ką galvoja ponas Gardas. Also ich würde eigentlich abwarten wollen, ähm, inwie... Aš galvoju, kad geriau būtų palaukti ir pažiūrėti, kiek žemės ūkio reikalų komitetas čia bus teisus tuo klausimu. Jeigu pagal 50 straipsnį jis bus įtraukiamas, tada aš tikrai mielai atsižvelgsiu į tą faktą, taip pat ir iš regioninės plėtros komiteto kompetencijos požiūrių taškų. Dar kartą pakartosiu tada, jeigu lauksime nuomonės dėl, ar, ar sprendimo dėl um, to, ar Žemės ūkio reikalų komitetas įtraukiamas ar ne, jeigu lauksime, kol pirmininkų suiga tą sprendimą priims. Ir be to tikrai labai mažai tikėtina, kad e, patvirtinimo data pasikeis, tai yra gegužės 20 na, birželio 22. Tai vis dėlto siūlyčiau ir dabar jau pradėti dirbti, nes gali būti įvairių konsteliacijų, įvairių variantų. Jums spręsti. Gal netaip supratau esmę. Galiu pritarti, ponia Hubner, jūsų pasiūlymui. Taip. Thank you uh, very much. So we, we established the deadline for amendments on the said. Ačiū taigi, trečia gegužės terminas pateikti pakeitimams, o jeigu vyks kokių nors pokyčių, tai mes tada pagalvosime ir pamastysime. Ir e, tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas šiandieną, nebeturiu daugiau pranešimų, tik noriu pasakyti, kad kitas posėdis vyks antradienį, gegužės 8, dirbsime ryte ir po pietų, e, vienos dienos posėdis. Labai ačiū, kad dirbote, taip pat dėkuoju vertėjams, posėdis baigtas.